Good morning. We'll start our... Labas rytas. Pradedame darbą. Noriu priminti visiems, kad posėdis yra transliuojamas. Jeigu neturite pastabų, laikysime, kad darbo tvarkė yra patvirtinta. Šiandien vėl kalbame apie kibernetinių atakų klausimą, nes prieš keletą mėnesių užsakėme tyrimą apie kibernetinį saugumą. Tyrimo uh, Autoriai ponas Klimburgas ir ponas Tirma Klar pateiks savo tyrimą. Be to pakvietėme poną Vilą Longą, kuris yra Europos išorės veiksmų tarnybos skyriaus e, vadovas. Na ir pagaliau Europos komisija atstovauja informacinės visuomenės teisingumo ir vidaus reikalų direktorato atstovas. Kibernetiniai antpoliai yra e, e, antpoliai siekiantis pakirsti e, valstybės funkcionavimą. Jie pripažįstami kaip didelė grėsmė Europos saugumo strategijoje. ES valstybės narės ir pati ES stengiasi apsaugo, apsisaugoti nuo kibernetinių antpolių. NATO daro tą patį pasinaudodamas savo centrą Talinę. Na, o jungtinės valstijos svarsto, ar nepripažinus kibernetinių antpolių karo veiksmais. Taigi galima kalbėti apie kibernetinį karą, tačiau labai sunku suprasti, kas yra agresorius, todėl reakcija gali būti sudėtinga. Šiuo metu NATO nelaiko, kad kibernetinės atakos pakliūna į penktąjį straipsnį, tačiau bando, NATO bando stiprinti savo atsparumą, e, kurdama atitinkamas pajėgas, e, kurios padėtų pasipriešinti tokiems antpoliams. Pamatysime, ar ši diskusija padarys, mums na, e, išaiškins, kaip galėtume apsiginti nuo kibernetinių atakų. Ir pirmiausia, galėtume išklausyti tyrimo autorių, pono Klimburgo ir ponios Tirma Klara. Prašom. Ačiū už pristatymą. Labas rytas, ponios ir pona. Aš esu Aleksandras Klimurgas, esu iš Austrijos tarptautinių reikalų instituto. Dėkojame už galimybę pristatyti mūsų tyrimą. Mano kolegė Eli Tirma Klar ir aš pats parengėme tyrimą apie kibernetinį saugumą ir kibernetinės galę koncepcijos sąlygos ir galimybės bendradarbiauti įmantis veiksmų Europos Sąjungoje. Matome, kad yra tam tikrų skirtumų e, tarp dviejų pavadinimų. Kalbame apie kibernetinį karą ir kibernetinės galės. Mes čia kalbėsime ne tik apie tai, kas yra dokumente, nes dokumentą jums reikės vis tiek paskaityti, kad e, giliau viską suprastumėte, tačiau pakalbėsime apie svarbiausius dalykus, Taigi, pirmiausia, įžanga. Kibernetinėje erdvėje viskas yra neaišku, netgi neturime bendro, bendros rašybos e, angliškai, kaip rašyti kibernetinis karas. Ar tai yra du žodžiai, ar vienas žodis ir panašiai. Tai daug pasako jau apie kibernetinio saugumo e, esmę. Nėra bendrų vaidmenų, yra valstybinių veikėjų, nevalstybinių veikėjų veikėjų, nusikaltelių, teroristų. Nėra bendros apibriešties, kas yra kibernetinis karas. Tai gali reikšti tris dalykus dviem žmonėms. Ir pamanysime pasiaiškinti, kokias gali būti apibrieštis. Tačiau yra kitų savokų e, kibernetinės operacijos e, ir panašiai, kibernetinė gale, informacinis karas. Pirmiausia, reikia išsiaiškinti, kokie čia klausimai kyla, apie ką kalbame, apie kibernetinę galę, ar apie kibernetinį karą ir panašiai. Ir kokios yra jautrios vietos. Kai kas mano, kad e, reikia kalbėti apie informacinį karą kad labai griežtai, kad tai yra labai didelė grėsmė, kiti mano, kad taip eskaluojama, eskaluojama ta grėsmė. Aš e, dirbu Austrijoje ir patariu Austrijos vyriausybei šiais klausimais, tačiau šiandien e, nesu oficialus atstovas ir e, mano nuomonė yra tiesiog mano asmeninė nuomonė šiandien. Taigi, informacinės operacijos yra svarbi savoka, kai kalbame apie šiuos dalykus. Iš tiesų, čia kalbame apie sritį, e, kuris susijusi su kompiuterinių tinklų operacijomis. Čia svarbus yra trys dalykai - kompiuterio tinklo antpolis, e, kompiuterio tinklo panaudojimas arba špionažas ir kompiuterio tinklo gynyba. Kompiuterinio tinklo ataka yra tik vienas dalykas kad e, įvykdytum atakų, reikia užsiimti ir kitais dalykais. Todėl reikia skirti tinklo ataką ir panaudojimą, eksplo, iš, išnaudojimą. Čia šios, šio grafiko dešinėje pusėje matome e, išdėstus įvairius, įvairias priemonės, kurios panaudojamas kibernetinėse atakose. Norėčiau daugiau kalbėti apie kibernetinę galę, nes kibernetinis karas e, turi būti e, e, naudojamas atsargiai. Kibernetinė galia yra metafora, kuri leidžia mums apibriežti daug kibernetinio karo aspektų, bet ir daugiau dar. Pavyzdžiui, jeigu kalbam apie informacijos operacijas, tai yra karinė definicija to, kas yra kibernetinė ataka Čia pakliūna e, gynyba, e, antpolis, elektroninis karas, e, operacijų sauga, psichologinės operacijos. Kibernetinis karas ir informacinis karas yra susijęs su šiomis temomis. Tačiau svarbiausia yra tai, kad kibernetinė gale apima visą tai. kibernetinė gale apima daug įgaliojimų. Kai kalbame apie kibernetinį karą, iš karto pagalvoja apie karinės galės. Iš tiesų, tarp valstybiniai konfliktai kibernetinėje erdvėje susiję su įvairiausiais dalykais, pavyzdžiui, interneto valdymu, komunikacijomis, kibernetiniais nusikaltimais, svarbiausios infrastruktūros apsauga, e, kibernetinių konfliktų taisyklėmis ar susitarimais ir netgi terorizmu. Taigi yra daug įvairių aspektų, kurie pakliūna į kibernetinės galios sritį. Ir visų negalima apibūdinti per kibernetinio karo koncepcijas nes e, tuo užsieima ne tik kariškiai. Pakalbėkime apie keletą svarbiausių charakteristikų. Kaip sakiau, svarbiausia problema visų konfliktų kibernetinėje erdvėje atvejais yra priskirimo problema. Labai sunku suprasti, kas atlieka kibernetinę ataką, kas ją vykdo. Kartais galima tai nustatyti vėliau, tačiau tai beveik neįmanoma padaryti atakos metu. labai sunku suprasti, ar iš tiesų patiri nusikaltimą, teroristinę ataką ar kibernetinio karo ataką. Tai yra problema, kaip sakiau anksčiau, nes kompiuterinių tiklų išnaudojimas arba špionažas yra iš ankstinė sąlyga e, antpoliui. Jeigu sako, kad e, špionažas nekelia grėsmės saugumui, pats savaime tačiau jis yra panaudojamas tam, kad būtų galima patalpinti loginės bombas ar kitas programas, kurios vykdo, padeda vykdyti ataką. Taigi špionažas yra žingsnis kabinetinio karo metu. Kitos savokos, kurios yra svarbos, tai yra atsparumas ir sulaikimas. Atsparumas šiame kontekste yra galimybė pasipriešinti išorės sukretimams, panaudojant įvairius metodus, o sulaikimas yra sugebėjimas sumažinti užpoliko e, patiriamą naudą. Pasauliniu mastu vyksta diskusijos dėl šių dviejų dalykų Daugiausia ši diskusija vyksta Junktinėse valstijose, nes šioje srityje Junktinės valstijos e, dominuoja intelektinė, techninė ir finansinė prasme. Grįžime dar prie Junktinių valstijų, tačiau Europoje taip pat nemažai kalbama apie atsparumą, netiek daug kalbama apie pasipriešinimą, atgrasimą. Negalima, aišku, politikos pagrysti šimtų procentų nei atsparumu, nei sulaikimu mano bendrautorė ir aš kalbame daugiau apie atsparumą, mūsų manimų tai yra svarbiau. Tačiau reikia turėti galvoje, kad šiek tiek sulaikymo pastangų taip pat yra reikalinga. Toliau pakalbėkime trumpai apie tris didžiausias kibernetinės galės. Mano manimu, Kinijos uh, sugebėjimus galima pavadinti vidiniu atsparimu. E, Kinijoje yra didelios karinės galios, e, taip pat milicijoje. Tačiau du trečdaliai e, puolimo pajėgumų sukoncentruota karinėse struktūrose. Jiems jie moka puikiai apsaugoti savo internetinės sistemas, informacinės techninės sistemas. E, pakeitę savo operacinės sistemas, jie nenaudoja Windows sistemos, jie naudoja savo sistemą, kuri vadinasi Kilin. E, e, mikrolustus ir kitus dalykus, kurios yra pasigaminę patys. Taip pat vykdomos didelės vidaus cenzūros programų. Daug pajėgų skiriama stebėti interneto veiklą Kinijoje, e, Kinijoje ir už Kinijos ribų. Priežastis yra paprasta. Kinija jau prieš keletą savaičių, mano žiniomis, turėjo 450 milijonų interneto vartotojų. Tarp jų yra apie 200 milijonų e, interneto dienoraščių. Tai rodo, kad interneto erdvė Kinija yra labai e, dinamiška. Ir tikriausiai tai e, komunistų partijai kelia didžiausią grėsmę. Labiausiai geriausia mesti iššūkį komunistų partijos valdžiai yra per internetą. Todėl valdžia deda nemažai pastangų, kad panaudotų e, interneto piliečius, taip vadinamus, įtrauktų juos E, į vyriausybės programos ir politikos palaikymą. Yra daug būdų tai padaryti, būtent per programišių konkur, e, konkursus, tačiau naudojami ir kiti metodai. Galėčiau kalbėti apie tai visą valandą, ne, ne kelias minutės, tačiau mano nuomonė didžiausia karinė gale Kinijoje yra gynybos pusėje o svarbiausia, kad jie stengiasi apsaugosi nuo vidinių atakų taip pat. E, jie saugo savo sistemas nuo vidinių antpolių, nuo pro, vidinių e, savų programišių, tačiau e, stengiasi juos užimti kad, ir panaudoti juos užpuolant užsienio sistemas, pavyzdžiui, sakydami, pulkite juos, nepulkite mūsų. Rusijos pajėgumas e, būtų apibūdinamas kaip minkštas, minkštas atgrasimas ar sulaikimas. E, saugumas e, Rusijoje čia dominuoja, tikriausiai federalinė saugumo tarnyba čia dominuoja. Čia Rusija turi unikalią galimybę prižiūrėti visą savo internetą, visas interneto srautas yra stebimas, e, nedaug šalių sugeba tai daryti. Jie turi atitinkamų teisės aktų ir programų, kurios tai daro. Taip pat Rusijos kibernetiniai nusikaltimai e, yra techniškai e, toli pažengę. Tai yra pirmaujantį pasaulyje technologiją 2007 metais 40 procentų pasaulio kibernetinių nusikaltimų buvo atliekama vienos kibernetinių nusikaltelių Rusijoje rankomis. Na, aišku, e, Rusijos kibernetiniai nusikaltimai iki šiol yra labai svarbus. Anksčiau tai buvo susijęs su žvalgybos bendruomenė, tačiau E, aišku, yra ir dabar informacijos apie ryšius e, tarp žvalgybos e, bendruomenės ir organizuoto nusikalstamumo, tačiau nebūtinai vien jie yra atsakingi už kibernetinius nusikaltimus. Taip pat galima kalbėti apie kibernetinius patriotus, kuriuos įtraukia kibernetiniai nusikaltėliai vykdyti antpolius, pavyzdžiui, prieš Gruziją ar Estiją. Taip pat jie kartais susijęs su jaunimo grupėmis, kurios remia e, e, Kremlius, darant spaudimą išorės priešams, kaip jie sako, tačiau taip pat ir vidaus priešams. Taigi, Rusijos pajėgumai nėra oficialūs, dėl to aš juos vadinu e, minkštasis atgrasimas. Junktinių valstybių pajėgumai priešingi. Tai yra pajėgumai apimantis labai daug. Matome šioje lentelėje yra daug organizacijų, kurios užsieima kibernetiniu saugumu ir kibernetiniu karu. Junktinės valstijos išleidžia daugiau pinigų šioms rytims negu e, visas likęs pasaulis kartu. Tai yra labai daug. Junktinių valstijų kibernetinės operacijos daugiausiai yra karinės jos skirtos paremti kariniams operacijoms, pavyzdžiui, išjungti radarų sistemas kitose šalise. Tačiau daugiausia dėmesio skiriame, aišku, gynybai. Daug e, pinigų e, investuojama paremti pasaulinį informacijos tinklą. Daugi, daugelis šių organizacijų, kur aš išvardinęs, yra gynybinio pobūdžio. Tačiau jiems vis tiek e, sunku sunku ne, pasikliauti savo atsparumu. Todėl Junktinės valstijos daugelį metų e, vykdo atgrasimo politiką, sulaikymo politiką. Jeigu užpulsite mus, e, nesvarbu, kokią žalą mums padarysite, mes smoksime jums atgal daug stipriau. Tai toks galėtų būti šūkis. Tai yra svarbi Junktinių valstybių politikos dalis, kadangi tai yra susiję ir su brandoliniu atgrasimu. Kaip šią e, politiką panaudoti susidūrus su kibernetiniu antpoliu, neaišku. Tačiau svarbiausia, nevalstybinis sektorius Junktinės valstijos yra didžiulis Tai svarbu ne tik kritinės infrastruktūros apsaugos prasme. Tačiau tik um, maža dalis to yra susijusi su vyriausybė. Didžioji dalis uh, šios veiklos yra už vyriausybės programų. Iš esmės uh, šis sektorius pats save reguliuoja. Dabar norėčiau perduoti žodį kolegijai. Elity McClark, kuri prates e, mūsų e, tyrimo pristatymą. Labas rytas, aš esu Heili e, Tirmaklar ir aš atstovauju Estijos užsienio politikos institutui. Taigi viską, ką aš sakysiu šiandien, yra pagrysta mokslinių tyrimų duomenimis ir ir neatspindi Estijos vyriausybės nuomonės. Kai kalbame apie kibernetinį saugumą, kibernetinį karą ir kibernetinius e, išpolius, turime pirmiausia suprasti, kad e, dauguma kibernetinės veiklos yra vykdoma privačiame domenio, o ne valstybinėme. Nes e, dažnai pagrindinė infrastruktūra, nuo kurios priklauso ir mūsų elektros tiekimas, ir E, transporto paslaugų teikimas priklauso nuo kibernetinės veiklos. Ir ši infrastruktūra vadin, yra vadinama kritinės svarbos infrastruktūra. Jie priklauso nuo informacinių sistemų, sistemų ir sklandus šių informacinių sistemų funkcionavimas yra būtinas tam, kad mes užtikrinome e, kibernetinio saugumo civilinį aspektą. Aš kalbėsiu apie tarptautinės iniciatyvas kibernetinio saugumo užtikrinimo srityje ir pakomentuosiu tai, ką veikia ES. Aleksandras kalbėjo apie kibernetinius pajėgumus, kuriuos turi didžiausios valstybės. Jis kalbėjo apie tai, kaip yra e, užtikrinamas karinė, e, karinis kibernetinės saugumas. Aš kalbėsiu labiau apie civilinius kibernetinio saugumo aspektus. Egzistuoja toks dalykas kaip interneto valdymas. Jums tikriausiai yra žinoma, kad internetas nebuvo sukurtas tam, kad būtų uh, palaikyta uh, kritinės svarbos infrastruktūra. Internetas yra labai svarbus ir visos uh, valstybės, šalis pasaulyje, skaitant ir Europos Sąjungoje, stengiasi surasti sprendimų, kurie leistų sukurti gerą ir skaidrų interneto valdymo modelį. Kol kas internetą bandoma reguliuoti tiek techninėmis priemonėmis, tiek politinėmis priemonėmis. Veikia inžinierių grupės, darbo grupės, kurios stengiasi išsiaiškinti, kokie yra techniniai interneto pajėgumai. Ir kol kas e, šios darbo grupės dirba gan sėkmingai. O politikos srityje mes e, turime taip pat kelias organizacijas ir beje nepamirškime, kad e, didelį vaidmenį vadina ir vyriausybės, nes dažnai vyriausybė turi ir patariamą tarnį, tarybą, kurie konsultuoja interneto klausimais. Tačiau Jei, pažvelg, jei jūs bandysite surasti internete informacijos apie tai, kaip veikia visos šios struktūros, tai dėja jūs e, ko gero nelabai suprasite, kaip jos funkcionuoja. Kalbant apie internetinį valdymą, reikia nepamiršti apie du dalykus. Pirmiausia, interneto laisvės klausimas ir antras svarbus dalykas tai yra internetinis saugumas. Demokratinėse šalyse kol kas nėra didelio noro keisti uh, interneto valdymo modelio. Šis modelis e, dabar yra pagrystas daugia šališkumu. Ir internetą valdo e, e, valstybės daugia šalių pagrindų. Kai kurios vyriausybės norėtų vaidinti didesnį vaidmenį, valdant internetą ir paprastai tai būna nedemokratiškiausios šalis. Tačiau yra kitų šalių, kurios nori stipresnio vaidmens, aktyvesnio vaidmens valdant internetą dėl kitų priežasčių. Bet iki šiol mes ir nesugebėjome susitarti dėl to, koks būtų geriausias interneto valdymo modelis. Todėl atrodo, kad dabar veikiantis modelis yra tinkamas. ES yra labai svarbi veikėja pasaulyje. Ir manau, kad ES galėtų pateikti geresnių pasiūlymų apie tai, kaip galima būtų valdyti e, internetą. Galėtume pagalvoti ir apie tai, kaip šiuo klausimu galima būtų bendarbiauti su JAV. Iš dalies, e, tai ką pasakiau, yra savotiška rekomendacija, tačiau ji visiškai spindi mano pasisakymo logiką. Taigi ES gali suvaidinti svarbų vaidmenį reguliuojant internetą. Buvo imtasi ir globalių iniciatyvų, nes interneto valdymas šiuo metu yra gan ne, nenuoseklus. Kibernetinė bendruomenė pradėjo taikyti savireguliacijos priemonės. Ir buvo pasiūlyta nemažai gerų neformalių iniciatyvų. Pavyzdžiui, susirinkę vyriausybės, e, vyriausybės stovai ir svarsto, kaip galima būtų e, geriausiai valdyti e, internetą. Ir taip pat yra kūriamos ir kibernetinio saugumo darbo grupės. Paprastai juose dirba privataus sektoriaus, vyriausybių ir uh, uh, kompiuterijos atstovai. Jie kartu susirinka, keičiasi informaciją ir atvirai galiu Jums pasakyti, kad aš kaip uh, Estijos pilietį, galiu pasakyti, kad 2007 metais mūsų išgelbėjo būtent šie neformalūs specialistų forumai, o ne kokie nors vyriausybės veiksmai. Kadangi mūsų internetinio informacinio saugumo specialistai galėjo bendrauti su savo kolegomis pasaulyje ir tai bendromis jėgomis jie sugebėjo surasti tinkamą atsaką į prieš mūsų vykdytą išpolį. O dabar norėčiau perėti prie kibernetinių iniciatyvų, kurių imasi tarptautinės organizacijos. Pirmiausia, egzistuoja viena labai svarbi teisinė priemonė, tai yra Europos tarybos konvencija dėl kibernetinių nusikaltimų. Tai kol kas yra vienintelis teisinis, doku, vienintelis teisinis dokumentas, kuriame yra išdėstyti standartai remtis, kuriais valstybės turėtų rengti savo nacionalinės teisės, teisės aktus. Uh, Taip pat šiame dokumente yra įtvirtintas e, e, šalių pasirašiusių šią konvenciją įsipareigojimas bendradarbiauti tarptautinių lygmenių. Nemažai šalių pasirašė šią e, konvenciją, tačiau jos dar neratifikavo. JAV, Japonija, Kanada ir kitos ABPO organizacijos ją pasirašė ir ratifikavo. ES mano, kad šis dokumentas yra labai svarbus, kadangi jame kalbama apie kibernetinius nusikaltimus ir apie tai, kokius teisės aktus nacionaliniu lygmeniu reikėtų rengti, norint su jais kovoti. Mes taip pat turime ir EBPO darbo grupę, kuri užsieima informacinių saugumų ir privatumo apsaugą. Ir E BPO pateikė labai geras rekomendacijas dėl to, kaip reikėtų saugoti kritinės svarbos infrastruktūrą. Taigi, ABPO, e o tai yra turtingų valstybių klubas, pateikė nemažai reikalavimų savo uh, narėms, kaip neto saugumo srityje. Tai yra tai ir techninio ir politinio pobūdžio reikalavimai. Yra dar viena organizacija, kuri vadinasi Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija. Tai yra daugiau politi... Ji labiau rūpinasi politinių ir karinių internetinio saugumo aspektų. Šioje organizacijoje pradėta prieš metus kalbėti apie valstybių elgesį kibernetinėje erdvėje bei apie tai, kokių priemonių vyriausybės galėtų imtis tam, kad sustiprintų tarpusavio pasitikėjimą bei sumažintų uh, galima, ga, galimų klaidų lygį bei padintų skaidrumą. Pavyzdžiui, jei jūs esate kibernetinių at, kibernetiniai vadavitė ir jūs matote, kad iš Rusijos atkeliauja koks nors virusas, tuomet jūs galėtumėt nuspręsti, ar tai yra Rusijos vyriausybės vykdoma ataka, ar Kinijos vyriausybės e, e, surinkta ataka, ar tai yra koks nors nevalstybinis veikėjas, kuris tiesiog yra įsikūręs Rusijoje. Tam, kad jūs galėtumėt e, tai įsiaiškinti, reikia turėti taip vadinamasis karštasias linijas pasitelkiant kurias galima būtų surinkti daugiau informacijos ir įsiaiškinti, kas vyksta. Tai būtų panaši uh, uh, uh, ryšio priemonė, kuri išgelbėjo kažkada mus visus nuo brandulinės atakos, e, kai kilo konfliktas tarp Maskvos ir Vašingtono. Nereikia pamiršti rimtinių tautų, kurios taip pat gan aktyviai veikia kibernetinio saugumo srityje. Aš, visų, e, aš neminėsiu visų jungtinių tautų priemonių. Tiesiog norėčiau paminėti socialinių ir ekonominių reikalų komiteto rezoliucijas, kuriuose kalbama yra apie kibernetinio saugumo kultūrą ir apie būtinybę e, kurti ats, kibernetinėms nusikaltimams atsparias sistemas. Taip pat ir nusiginklavimo komitetas patvirtino kelias rezoliucijas ir juose yra nurodyta, jog kibernetinis saugumas yra e, tarptautinio saugumo dalis. 2010 metais Junktinių tautų vyriausybių ekspertų darbo grupė parengė savo rekomendacijas, kurios buvo e, e, pateiktos e, šios darbo grupės ataskaitoje. Pirmiausia, buvo, rengiant šią ataskaitą buvo siek, siekiama išsiaiškinti, ar mes turime pakankamai įstatymų, kurie leistų mums apsisaugoti nuo kibernetinių nusikaltimų. Atsakymas buvo teigiamas, kad taip iš tikrųjų kad O mes turime pakankamai įstatymų ir tai būtų įstatymai, kurie, kurie reguliuoja karo veiksmus ir kurie taip pat yra taikomi humanitariniai veiklai. Jie gali būti sėkmingai taikomi ir kibernetiniams nusikaltimams. Dar viena pateikta rekomendacija buvo tokia, reikia sugurti ankstyvo perspėjimo sistemą. Ir trečias svarbus dalykas yra tai, kad valstybės turi teisę gintis nuo kibernetinių išpolių. Tai yra jungtinių tautų keliuose dokumentuose įtvirtinta savigynos teisė. Taigi, tiek apie politinį ir karinį kibernetinio saugumo aspektus. Toliau, NATO. Kągi NATO veikia kibernetinio saugumo srityje? NATO parengė pirmąją savo kibernetinio kibernetinės gynybos politikos dokumentą 2007 metais, kai buvo užpulta Estija ir NATO struktūrose buvo taip pat sukurta ir, uh, uh, sukurtas atskiras padalinys, kuris užsieima kibernetinio gynybą. NATO turi uh, ir kitų pajėgumų, kurie užtikrina tai, kad uh, yra tinkamai apsaugoti nuo kibernetinių nusikaltimų ir išpolių e, jos kariniai veiksmai. NATO taip pat ruošiasi, e, planuoja e, savo gynybos veiksmus, galvodama apie tai, kokios grėsmės gali kilti per ateinantį dešimtmetį. 2011 metais NATO taip pat peržiūrėjo ir savo kibernetinės gynybos politiką ir veiksmų planą. Jame yra numatytas kolektyvinis atsakas tuo atveju, jei kibernetiniu būdu bus užpulta kokia nors valstybė. įprastinės karinės grėsmės atveju taip pat galima būtų panaudoti kibernetinės gynybos e, pajėgumus. Jei uh, yra antra kategorija, tai yra kolektyvinė reakcija į išpolį prieš vieną šalį ir trečia nusikaltimų kategorija tai yra išpolį prieš NATO struktūras ir sistemas. Kitą skaidrę, prašau. Taigi, o kągi veikia ES, kokiu veiksmu įmasi ES? ES padarė labai svarbių žingsnių, siekdama užtikrinti kibernetinio saugumo civilinės saugos dimensiją. Pirmieji žingsniai buvo žengti 2000 metais. Tačiau realus, pirmasis realus dokumentas buvo patvirtintas 2005 metais, tai buvo tarybos pagrindus e, sprendimas dėl išpolius prieš informacinės sistemas. 2007 metais buvo patvirtinta Europos duomenų išlaikymo, išsaugojimo direktyva. Du 2009 metai buvo labai svarbus kadangi tais metais e, buvo pateikta nemažai pasiūlymų valstybėms narėms ir jie buvo pradėti svarstyti. Buvo pateikta ir nemažai kitų pasiūlymų, operacinio e, lygio, tai yra Europos informacijų, dalymosi informacija e, sistema ir perspėjimo sistema. Ir e, taip pat yra, kurie, bus sukurtas ir kibernetinių nusikaltimų centras, apie kurį vakar kalbėjo ponė Malstrom, dar viename renginyje, kurie, kuris buvo skirtas kibernetiniam saugumui. Šiuo metu kibernetinės atakos paprastai e, yra nukreiptos prieš e, finansinės institucijas, siekiant pasipelnyti Deja, teisėsauga šiuo metu nesugeba ištirti beveik visų kibernetinių nusikaltimų, kurie yra įvykdomi ES teritorijoje prieš e, Europos bendrovės. ES stiprioji pusė yra tai, kad ji gali imtis uh, valstybių ribas vir, e, peržengiančių iniciatyvų. Toliau. ES taip pat rūpinasi ir kritinės svarbos infrastruktūros apsauga ir uh, turi uh, Europos programą dėl kritinės infrastruktūros apsaugos. Uh, Kaip aš pasakiau pačioje pradžioje, mes visi priklausome nuo kritinės svarbos infrastruktūros. Kiekvieną dieną nuo jos priklausome, kiekvieną dieną ją naudojamės, naudojamės informacinėmis sistemomis. Ir iš tikrųjų to visiškai nesuprantame tol, kol uh, neįvyksta uh, kas nors negero, tol, kol uh, ši sistema nenustoja funkcionuoti. Ir todėl uh, Labai svarbus yra dokumentas, kuriuo ES ėmėsi 2008 metais, siekdama apsaugoti e, kritinės infrastruktūros apsaugą, aš kalbu apie ES direktyvą, taip pat yra sukurtas ir, ir kritinės infrastruktūros sąrašas. Dar iki 2007 metų buvo žengti svarbus žingsnis, siekiant apsaugoti kritinės infrastruktūros E, kritinės svarbos infrastruktūrą. O 2009 metais buvo paskelbtas komunikatas, e, pavadintas siekiant apsaugoti Europą nuo didelio masto kibernetinių atakų ir e, išpolių. Ir būtent 2009 metais Europos Sąjunga rimčiau pradėjo galvoti apie kibernetinius nusikaltimus ir apie tai, kaip reikėtų su jais kovoti. 2009 metais buvo taip pat e, pasiūlytas labai svarbus e, e, direktyvos projektas. Tai buvo telekomunikacinių tinklų pagrindų, telekomunikacinių, telekomunikacinės sistemos direktyva. Joje kalbama apie tai, kaip galim būtų užkirsti kelią kibernetiniams nusikaltimams. Taip pat yra viena agentūra, e, kuri yra įsigūrusi Graikijoje, tai yra Europos e, tinklų ir informacinio saugumo agentūra. Ji 2010 m. rūdienį surengė pirmasias tikrasias kibernetinio saugumo pratybas. Taigi dokumentų turime nemažai. Ne Tačiau politikos koordinavimas vis dar yra nepakankamas. Toliau. Perinant prie bendrosios, bendrosios ūsinio ir saugumo politikos. Na, šioje srityje dar galima būtų daug ką pakeisti. 2009 metais e, pranešime apie Europos saugumo strategijos įgyvendinimą pirmą kartą buvo paminėtas kibernetinis saugumas ir aš manau, kad Estijos vyriausybė labai prisidėjo prie to, kad e, taip atsitiktų. Buvo imtasi taip pat ir kai kurių praktinių iniciatyvų, e, e, kurias pradėjo gyvendinti Europos gynybos agentūra ir Europos išorės veiksmų tarnyba taip pat žengė tam tikrus žingsnius, tačiau apie juos nekalbama apie minėtame, minėtoje ataskaitoje. Taigi daug įvairių iniciatyvų ir dar viena svarbi iniciatyva buvo kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybos sukūrimas. Mes apžvelgėme atskirinių ir saugumo sistemą, galite su juo susipažinti ir Junktinė karalystė, Prancūzija ir Vokietija jau parengė nacionalinės e, kibernetinio saugumo strategijas ir sukūrė joms įgyvendinti reikalingas struktūras. Kai kurios e, mažesnės valstybės narės taip pat ėmėsi panašių žingsnių tam, kad e, sukurtų nacionalinius interneto valdymo mechanizmus. Tačiau šis klausimas vis dar yra labai naujas daugelį valstybių narių ir aš tikiuosi, kad ateityje vis daugiau valstybių narių parengs savo nacionalinės kibernetinio saugumo strategijas ir kad pavilumų žingsnių bus imtasi Europos Sąjungoje. O apibendrimui dabar suteiksiu žodį vėl Aleksandrui. Thank you, Haley. so, uh... Ačiū. Taigi, e, yra 23 rekomendacijos ir vertinimai. Visų pirma, kai kurios Europos iniciatyvos buvo labai, yra labai naudingos siekiant užtikrinti atsparumą ir ypatingos svarbos infrastruktūros apsaugą. E, taip pat kalba eina ir apie krizių valdymą. Per pastaruosius trejus ketverius metus vyko daug iniciatyvų, kuriomis buvo pažengta gana toli siekiant užtikrinti atsparumą ES valstybėse narėse. Kitas dalykas yra tai, kad Europos komisija padeda mažoms valstybėms ir jeigu ne Europos komisija, tai būtų sunku toms valstybėms narėms. Yra didelis atotrukis tarp kelių didelių valstybių pajėgumų ir kitų mažesnių valstybių pajėgumų. Be to, daug valstybių dar net nepradėjo e, tvarkyti su šita problema ES. E, geriausia Europoje kibernetinė apsauga gal net nėra ES valstybėse. Pateiksiu pavyzdį. Viena iš įdomiausių grupių, tai yra mm, Europos kompiuterinių incidentų tyrimo tarnyba, ji yra nevyriausybinė ir tai yra, ji nepriklauso jokiai oficialiai struktūrai. Ir mm, tai, kad priklausote ES, nereiškia, kad automatiškai prisijungiate prie tos tarnybos. Taigi, kalbant apie rimtus e, kibernetinius incidentus. Tai mes tikimės, kad tai padės susidoroti su tokiamis atakomis ir reikėtų tokio Europos organizmo. Ir išaiškėjo, kad, kad nėra Europos lygmenių tos politikos, kibernetinės apsaugos politikos. Vyksta, žinoma, daug veiksmų, tačiau bendra ta apsauga yra labai žema. Ir atakos, kurios buvo aptartos viešai, yra tik tais Lietkalnio viršūnė. Ir dėja, viešai apie jas net neskelbiama, apie pagrindinės tas atakas. Taip pat kuriama preliminarinė grupė Europos lygmenių ir, žinoma, ir ištekliai dar yra skiriami nepakankamai dideli. Manau, kad reikėtų daugiau geriau suvokti, kad tai yra iš tikrųjų bendras saugumo ir gynybos klausimas. nes šioje politikoje kibernetinis saugumas kaip ir nevaidina dar jokio vaidmens. Bandoma sukurti kompiuterinių operacijų politiką, bendrą politiką, tačiau tai vyksta labai lietai, nes labai daug kitų aspektų turi ta bendra saugumo ir gynybos politika, užsienio ir e, saugumo politika. Svarbiausia yra tai, kad nėra jokių atitinkamų komitetų, kurie tvarkytųsi su kibernetinio saugumo klausimais. Ir būtent tarybos, tarybos, taryboje yra komitetas, kuris dirba ties šiuo klausimu. Tačiau Aš suprantu, kad e, tai yra ne tik vidinis klausimas, tai yra ir išorės klausimas, ir ekonominis klausimas. Ir tai, kad ES bendrai e, šioje srityje nedirba, yra akivaizdu. Manau, kad e, reikėtų paminėti, kad yra ta, tam tikros tarptautinių lygių labai aktyvios grupės, kurios aiškinasi, ieško formulių, kaip, kaip užtikrinti tą kibernetinį saugumą. Na ir paskutinis dalykas yra ataka prieš e, kompiuterinę įrangą. Tai yra pavojingiausios atakos. Ir čia kalba eina apie individualią kompiuterinį, kompiuterinį įrangą, kuri sugenda ir tai reiškia, kad sugadinami tiesiog serveriai, mikroschemos ir dabar jokie, mm, jokia dabartinė įranga negali padėti užkirsti kelio tokioms atakoms. Ir tai yra susiję, lab, tai yra labai brangu ir aš abejoju, kad kas nors gerai supranta šį klausimą Europos valstybėse narėse, o tai yra tuo tarpu labai svarbus klausimas. Taigi, jeigu mes nesuprantame, kaip ta ataka vyksta, mes negalime su jie ir susidoroti. Todėl Mes negalime rimtai susidoroti su rimtomis kibernetinėmis spionažo atakomis. Kalbant apie teisinius klausimus, iš esmės yra du instrumentai. Tai yra 40, 42 e, straipsnis 7 e, dalis ir 222 straipsnis E, abipusės pagalbos ir iš tikrųjų netgi labai rimtos kibernetinės atakos atveju ne visada reiškia, kad gali prasidėti karas. Dabar pateiksiu pavyzdį apie atakas Estijoje. Tai nebuvo laikoma teroristinė ataka, bet nebuvo teisinių priemonių galinčių padėti Estijai. Buvo tiesiog gera valia, tačiau aukšto lygio teisinių instrumentų nebuvo. Ir tai yra didelė problema. Yra daug ir kitų teisinių aspektų, vėliau aš apie jas papasakosiu, kai atsakysiu klausimus. Dabar kelios rekomendacijos visų pirma visoms institucijoms. Reikia kuo greičiau užtikrinti informacinio užtikrinimo saugumo lygį. Iš savo patirties ir iš savo kolegų patirties galiu pasakyti, kad tas lygis yra labai žemas. Tas information assurance, e, informacijos užtikrinimas yra techninis terminas. Ir lygis šios priemonės įgyvendinimo lygis yra neblogas. Tačiau Taigi neturime netgi reagavimo pajėgumų ir todėl reikia ir saugumo akreditavimo lygį taip pat pakelti. Pagrindiniai komisijos padaliniai, tai yra IMSO generalinis direktoratas, dirba labai puikiai, jie turi gerą komandą. Vienas padalinys ar to padalinio atšaka dirba būtent su saugumo klausimais. Ir kai tos atakos įvyksta, jos yra klasifikuojamos, yra svarstamos. Jeigu daugiau žmonių apie tai būtų informuoti, būtų labai puiku. Dabar dar viena rekomendacija visoms institucijoms. Tai yra reikėtų palaikyti informacijos mainų ir privačio ir viešojo sektoriaus partnerysčių kūrimą. Vėlgi, IMSO generalinis direktoratas Europos lygmenių sukūrė tą Europos viešo ir privačio sektorių partnerystę atsparumui ištikrinti ir būtų galima išplėsti tą partnerystę ir būtų galima įtraukti kitas dimencijas į ją. Ja ir bendrai e, apimti tą Europos finansinę, pram, finansinę industriją, įtraukti į šią partnerystę. Nėra dabar Europos lygmenių tokios partnerystės finansinėms struktūrams. Labai retai tik viena institucija yra užpuolama, dažniausiai užpuolamos kelios Taip pat reikėtų e, išaiškinti, kokios yra COSI ir InfoSec bei PSC, kokie yra vaidmenys jų. Ir dabar tarybos saugumo komitetas užsima šiais klausimais ir tai rodo, kad į BUSP taikymos rytį tai kaip ir nepatenka. Taip pat reikėtų surenkti posėdžius Europos parlamente apie rimtas kibernetinės atakas prieš Europos Sąjungą, nes daug parlamento narių nežino apie tokias atakas. Ir Europos parlamento nariams reikėtų tokios programos, kuri informuotų juos, juos apie tas atakas, apie techninius klausimus. Taigi reikėtų posėdžių šiais klausimais. Dar viena rekomendacija e, Europos parlamentui, tai yra kibernetinio saugumo koordinatoriaus vaidmens sukūrimas, pavyzdžiui, Vokietijoje teigiama, kad reikia dešimt Kadangi Austrijos teritorija yra dešimtadalis Vokietijos teritorijos, tai visko ten reikia tik dešimtadalio, pavyzdžiui. Taigi, taip ir čia didesniam šalims reikėtų didesnio to koordinavimo. E, žinoma, čia problema yra ir su finansais. Ir Europos Sąjunga turi, yra suinteresuota padėti šalims išvystyti pajėgumus. Taigi reikėtų kibernetinio saugumo koordinatoriaus, asmens, kuris stebėtų iniciatyvas. Daug vyksta gerų iniciatyvų, tačiau reikia jas koordinuoti, reikia jas e, e, padaryti kuo reikšmingesnėmis. Taip pat reikėtų skatinti Europos tarybos e, konvencijos dėl atakų prieš informacinės sistemas ratifikavimą. Nežinau, kodėl dar visuotinai nebuvo ratifikuota ši konvencija, reikėtų tai įsiaiškinti, nes ta konvencija yra geriausias dokumentas, koks iki šiol buvo paruošta šią temą. Be to, kibernetinis saugumas turėtų vaidinti svarbesnį vaidmenį Europos gynybos agentūroje. Ir tai yra labai e, techniškas klausimas, todėl reikia kuo geriau jį išsinagrinėti. Kalbant apie jau minėtas e, atakas prieš kompiuterinę įrangą, e, Junktinėse valstijose, Prancūzijoje yra tam tikros programos, kurios užtikrina jų tiekimo grandinės. Yra netgi e, kuriami specialūs mikrolustai, labai, mm, kurie yra skirti dirbti su neskelbtinais duomenimis. todėl jie yra saugesni ir Taigi, jeigu savo sistemos negalite apginti, apsaugoti, nieko negalima padaryti. Šita problema yra pasaulinė ir dėl to ir gal, galima mokytis iš pasaulinių pavyzdžių. Ir Europoje Komisijos padalinys e, dirba su amerikiečiais bendradarbiauja ir reikėtų tos ryšius dar stiprinti. Taip pat pagalba mažoms įmonėms yra svarbi, reikėtų tai geriau paaiškinti. Kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, Vokietijoje yra tam tikri pareigūnai, kurie dirba su informacijos apsauga ir jie teikia tam, tikra, tam tikrus įrankius nemokamai. Tie įrankiai padeda valdyti riziką ir tokie įrankiai yra labai naudingi mažoms ir vidutinėms įmonėms. Žinoma, tie įrankiai apima mažą visų įrankių um, dalį Aš žinoma neminėsiu čia pavadinimų. Tačiau kai kurios programos, jos yra nemokamos, jas galima naudotis, pavieni asmenys gali jas naudotis, o mm, Tačiau klausimas kyla, ar mažos ir vidutinės įmonės turi mokėti už tokią įrangą, ar gauna nemokamai. Galbūt Europos parlamentas galėtų įkurti fondą, galinti padėti tokiams įmonėms įsigyti šią įrangą, padedančią apsiginti nuo kibernetinių atakų. Na ir dar reikėtų aptarti BUSP kibernetinę darbo tvarkę. Norėčiau trumpai apie tai pakalbėti. BUSP mm, kibernetinėje darbo tvarke yra susijusi su internetinės valdysenos įvertinimu. Negalime tikėtis pasiekti kažko kibernetinėje srityje, jeigu skiriame, skiriame dėmesį tik ekonominiams klausimams. Tai yra saugumo klausimas ir todėl Tai yra labai svarbus klausimai, kurie, kuriuose ES dabar nevaidina jokio vaidmens. Na, vaidina kažkokį tai vaidmenį, bet jis nėra toks svarbus, koks turėtų būti. Reikėtų dalyvauti tarptautinėse diskusijose, kuriant taisyklės ir normas. Daugiausiai tokių diskusijų vyksta jungtinėse tautose. Mano kolega ten dalyvavo. Ten e, kuriami susitarimai tarp valstybių E, kovai su kibernetiniais nusikaltimais rengiama konvencija. Ir mes galime susitarti dėl normų, numatančių, ką šalis gali daryti ir ko jos e, negali daryti. Dis, tokios diskusijos vyksta jau daugiau nei metus, tačiau ES čia nevaidina didelio vaidmens ir ES vertybės ten nėra atspindimos. O daug kas dėl to statoma ant kortos. Manau, kad ir Europos išorės veiksmų tarnyboje reikėtų peržiūrėti kibernetinės srities vaidmenį. Jeigu tam yra jau skiriamas didesnis dėmesys, tai puiku, jeigu ne, Manau, kad reikėtų tam skirti bent tiek pat, vaidme, tiek pat dėmesio, kiek e, kariniam bendradarbiavimui. Taigi, mes taip pat turėtume įvertinti, kaip mes galime kaip Europos Sąjunga reaguoti į rimtas kibernetinės atakas. Reikėtų nustatyti parametrus ir politiniai veiksmai gali padėti atbaidyti nuo tokių kibernetinių atakų ir ES galėtų politiškai pasisakyti, išreikšti savo poziciją šiais klausimais. Bet, kad tai būtų galima padaryti, reikia įvertinti, kaip šie klausimai yra susijęs su platesniais politiniais klausimais. Taip pat reikėtų geriau koordinuoti jo egzistuojančios komisijos in iniciatyvas, ir vėlgi jas susijęti su BUSP, BUSEP. Ir yra tam tikrų klausimų, kurie nėra skelbiami ir dėl to sunku juos koordinuoti. Žmonės apie tos klausimus, apie tos aspektus nežino, todėl reikėtų daugiau informavimo. Taip pat reikėtų renkti bendras e, politikos e, kryptis, bendras politikos programas ir padėti ir padėti EUMC mm, e renkti tokias programas, tokias kryptis. Ir tiek Europos išorės veiksmų tarnyboje, tiek komisijoje dabar mažai žmonių dirba su šiais klausimais. Tai yra tas mažas padalinys IMSO generalinėme direktorate, kurie dirba su saugumo klausimais. Ir reikėtų iš, padidinti žmonių skaičių, e, daugiau žmonių reikia galinčių užsiimti analitiniais klausimais. Jeigu nėra saugių e, komunikacijos būdų, tai tie žmonės, tie darbuotojai, jie kaip tik daugiau gali patirti atakų. Yra labai daug iniciatyvų, kurias e, rengia gynybos agentūros Prancūzijoje, Junktinėje karalystėje, kitose šalyse. Vėlgi mažos ir vidutinės šalys neturi tokios technologijos, atotrukis vis e, didėja. Galiausiai reikėtų atkreipti dėmesį į tarptautinės organizacijas, kurios jau dirba šioje srityje ir bendroje užsienio ir saugumo politikoje įvertinti tokias organizacijas ir kaip čia būtų galima prisidėti. Tikrai labai daug statom, statom ant kortos ir tai būtų mūsų kalbos pabaiga. Dėkoju ir jeigu turite klausimų, mielai atsakysime. Dėkuoju. Aš turiu Jums klausimą. Ar bus dabar klausimų? Taip, ponė Galerį, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Man ši tema yra gan nauja ir todėl aš norėčiau Jūsų paklausti, kokią žalą gali padaryti kibernetinė ataka. Ar ji gali visiškai uh, sužlugdyti mūsų informacinės sistemas, pavyzdžiui. Uh, Ir aš žinau, kad Münchinė neseniai gynybos ministrai parengė kibernetinio saugumo kriterijus. Tiksliai apie juos nežinau. Ir todėl norėčiau paklausti jūsų nuomonės. Kada galima būtų e, kibernetinę ataką perkvalifikuoti į teroristinį išpolį arba į, kai, e, į karinį puolimą? Ir kada galima pradėti apie tai, kad prasidėjo kibernetinis karas? Na, und... Dabar panas Galeris. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ir dėkuoju mūsų ekspertams. Iš to, ką Jūs pasakėte, visiems tapo akivaizdu, jog kalbame apie labai sudėtingą klausimą. Pirmojoje skaidrėje, pavyzdžiui, buvo nurodyta, kad net nežinome tiksliai, kaip reikėtų uh, rašyti kai kuriuos e, jūsų vartojamus e, terminus, bet to neapibrieštos yra ir svarbiausios e, jūsų minėtos savokos, tai yra ir kibernetinis nusikaltimas, ir kibernetinis išpolis, ir kibernetinis saugumas. Iš tikrųjų, šiuo metu mes visi naudojamės internetu, visi turi prieigą prie jo, taigi kiekvienas iš mūsų gali potencialiai uh, būti užpultas arba gali sukelti išpolį prieš kitus. Ir kartais žmonės gali iš tikrųjų įsivelti į kriminalinę veiklą, o kartais gali tiesiog keršyti e, savo oponentams ar tiems, e, su, kur, su kuo susiginčio. Tai, ką jūs kalbėjote, yra susijęs su e, daugybės komitetų kompetencija. Mūsų komitete labiausiai rūpi saugumo aspektai. Nes būtent jais mes ir rūpinamės. Ir pirmiausia, mus domina išorinės saugumas. Kai, kurie, kai kurios mūsų dominančius klausimus jūs jau komentavote. Jūs minėjote, pavyzdžiui, kad labai sunku yra įsiaiškinti, iš kur yra vykdoma kibernetinė ataka. Sunku yra sužinoti, ar tai yra tikrai kažkoks programišius, ar ata ataka buvo sukelta kokios nors vyriausybės tarnybų. Sunku yra taip pat ir nuspėti, ar ataka yra skirta tik tai šiek tiek pakengti, arba jį nori iš tikrųjų visiškai sutrikdyti, pavyzdžiui, elektros tinklų darbą arba sugadinti kokią įrangą. Taigi mano klausimas būtų toks. Ar galima būtų į tokias atakas reaguoti teisinėmis priemonėmis? Teisėtomis priemonėmis. Ar galima būtų uh, ir ar tą galėtų daryti tas, prieš ką yra nukreipta kibernetinė ataka. Ir ar galime naudoti tas pačias priemonės, norint apsisaugoti nuo kibernetinių atakų, jei iškyla grėsmė internetiniam saugumui, arba jei iškyla grėsmė mūsų ekonominiam integralumui. Ir ar galima tas pačias priemonės taikyti tuomet, kai e, ataka yra asmeninio pobūdžio, kai yra nukreipta prieš vieną asmenį. Nes galima pagalvoti apie įvairias atsako formas. Ir kaip galima būtų apibrėžti, kokie veiksmai, gynybos ar savyginos veiksmai būtų adekvatus. Reikėtų kalbėti ne vieną apie gynybą. Gal net reikėtų ir susimastyti, ar nereikėtų, nereikėtų ir mums imtis pulamųjų priemonių. Ar neturėtume mes surenkti e, kibernetinės atakas prieš ką nors. Šios atakos be abejo būtų prevencinio pobūdžio. Pavyzdžiui, jeigu mes galėtume gal sutrukdyti kam nors e, plėtoti ir kurti branduolinį ginklą. Aš be abejo kalbu apie Iraką, Irako kūriamas branduolinės sistemas. Ir ar galėtume mes sužlugdyti to, tokios valstybės kaip Irakas brandulinės struktūras, brandulinius objektus, tam, kad jie negalėtų sukurti brandulinio ginklo ir tai, nes tai padėtų mums apsisaugoti nuo galimos brandulinės grėsmės iš Irako. Štai tokie būtų mano klausimai. Mūsų komiteto pirmininkas e, jau minėjo NATO sutarties penktąjį straipsnį, kuris yra labai svarbus. Tačiau visi žinome, kad iki šiol dar nėra susitarta dėl to, ar penktasis straipsnis galėtų būti taikomas brandulinėms atakoms. Tikiuosi, kad netrukus galėsime ir šį klausimą aptarti bei atrasti jį atsakymą. Ačiū, pana pirmininkė. Manau, kad savalaikė diskusija, nes jai atitinka tam tikras naujas NATO iniciatyvas Kaip pastebėjote, pats faktas turi mus priversti galvoti, ką darome ES. Apskritai bendrame kontekste. Paskelbtas pranešimas apie e, šalių infrastruktūros apsaugą ENISA yra taip pat e, dalykas, kuris yra vertingas. Reikia padaryti išvadas, kad Europos šalis skirtingai yra pasirengusios e, spręsti kibernetinių antpolių e, ir kibernetinio atsparumo problemas ir nėra vienodo modelio, kaip e, reaguoti šios dalykus. Taip, mano nuomonė patvirtina, kad pažangos didelės nėra nuo Europos strategijos paskelbimo 2006 metais. Komisija atrodo, įvertino situaciją ir pateikdama pasiūlymą šiais metais, siekdama sukurti e, greito reagavimo pajėgų sukūrimą ir siekdama bendrabiauti ES ir tarptautiniu mastu. Man atrodo, kad komisijos pasiūlymai yra teisingi, tačiau to nepakanka, reikia dar nemažai nuveikti. Man atrodo, Reikia visapusiškesnės e, politikos ES lygmenių, kuriant e, taip pat pajėgumus e, per bendrą užsienio ir saugumo politiką ir NATO rėmose, kad kiekvieną kibernetinę ataką būtų galima laikyti būtent tokia. Ir turėtume kreipti daugiau dėmesio į prevenciją, o ne reagavimą į karinės e, grėsmės. Taigi reikia tinkamų pajėgumų, taip pat e, vengti dubliavimuose ir koordinuoti veiksmus, kur tik įmanoma. Taigi klausimas yra toks. Ar galite pateikti objektyvų vertinimą tų priemonių, kurias pasiūlė komisija? ką manote apie dabartinę situaciją. Ir kadangi kalbėjau apie Nisą, norėčiau tuo ir baigti. Šiuo metu vyksta diskusija apie agentūros vertę ir apie mm, e, būtinybę išplėsti jos įgaliojimus, kurie nustos galioti 12 metų kovo mėnesį. Mes manome šiame komitete, kad reikia plėsti kibernetinius pajėgumus Europos lygmenių ir manome, kad agentūra yra naudinga, teikdama žinias ES ir prisidedama prie e, kibernetinio saugumo tyrimų. Ačiū. Ačiū, ponas Butikovas. Ačiū, pirmininkė. Norėjau padėkoti ekspertams už e, jo darbo pristatymą ir apšvietę situaciją. Aš turiu, man kyla daugiau klausimų, negu galiu dabar juos čia užduoti. Na, visi jie būtų susiję su valdymu. Pirmiausia, norėčiau paklausti, koks yra ryšys tarp ES ir valstybių narių vaidmenys. Jeigu teisingai supratau, jūs kalbėjote apie mažesnės ir vidutinio dydžio ES šalis ir minėjote bendrą ES reakciją labai entuziastingai. Ar didesnės valstybės narės gali, nori prisidėti prie to, kad e, kartu su kitomis valstybėmis būtų galima dėti bendras pastangas šioje srityje. Antra, Tai kaip jūs e, viską pavaizdavote, atrodo, yra daug problemų, kai kalbama apie kibernetinio saugumo priemonės. E, ir atrodo, kad tos priemonės dažniausiai yra karinio pobūdžio, tai taip pat kelia tam tikrų klausimų. kokiu mastu gynybos ar vidaus reikalų ministerijos gali šios problemas spręsti, kokia yra patirtis veiksmų koordinavimo prasme. Trečia, jūs minėjote Rusiją ir Kiniją. Ir minėjote programišių vaidmenį tose šalise. Ar yra tam tikros patirties Europos Sąjungoje šią prasme. Jūs nekalbėjote apie tai, kaip Europos programišių bendruomenė galėtų būti panaudota, sprendžiant tokias problemas, ar tai daroma ar ne. Kai dėl NATO ir bendrosios užsienio ir saugumo politikos reikia užduoti turbūt paprastesnį klausimą. Kaip žvelgiama į bendradarbiavimą ir dubliavimas įvengimą tarp šių organizacijų. Na ir, kaip sakiau, jūs minėjote Rusiją ir Kiniją. Ir aiškiai sakėte, kad šios šalis yra taip sakant, e, priešės e, kibernetinėje erdvėje. Tai galbūt ir atitinka mūsų likšalinę patirtį, tačiau iš jūsų patirties, kaip jūs, ka, ką jūs manote apie bendradavimo strategiją nes ir šios šalis, tiek Rusija, tiek Kinija, gali tapti kibernetinio antpolio aukomis. Taigi, ar yra pagrindų bendradarbiauti su šiomis šalimis, kuriant tarptautinius standartus? Ir pagaliau jūs minėjote atsparumą ir atgrasimą. Jūs šias koncepcijas pavaizdavote kaip idealias reakcijas ir minėjote, kad Junktinės valstijos e, imasi griežto atgrasimo e, veiksmų. Ar jį yra panašiai elgusis ir ar tai pavyko? Ačiū, ponė Renhauser. Ponas Renhauseris. Labai ačiū už e, jūsų tyrimo pristatymą. man kaip biudžeto kontrolės komiteto nariui trūksta šiek tiek e, skaičių apie išlaidas. Ar yra kokiu nors vertinimu, kiek kainuoja gynimasis nuo kibernetinių antpolių, nuo kriminalinių nusikaltimų, pavyzdžiui, kiek investuoja Prancūzija, Vokietija, Junktinės valstijos e, į kibernetinio saugumo sistemas. Būtų naudinga sužinoti keletą skaičių. Tai galėtų paįdominti diskusiją. Ačiū pirmininkė, labai ačiū už ekspertų pristatymą. Turiu du klausimus susijusius su prevencinio sistema. Ir nors neturime bendros apibriešties, kas yra kibernetinis nusikaltimas, ar tai yra ginklas, ar tai yra procesas, Tačiau prevencinis, prevencinis požiūris yra labai svarbus. Gal galite paminėti geriausios praktikos pavyzdžių, siekiant užkirsti kelią tokiems antpoliams, ne tik iš valstybių pusės, bet taip pat iš privačių struktūrų, bendrovių, e, visuomenės asociacijų pusės. Antras klausimas būtų susijęs su uh, tyrimais ir tokių nusikaltimų persekiojimu. Uh, Dėja, bendro požiūrio šioje srityje neturime. Valstybės narės neturi pajėgumų. Aiškiai ir tiksliai atlikti tyrimus e, tokių nusikaltimų. Ar dėl to, kad neturi pakankamai žinių, ar neturi pajėgumų renkti e, specialistus, e, nors taryba 2008 metais e, nusprendė įkurti perspėjimo platformą. Aš nežinau, ar tokia platforma yra įkurta valstybės narėse, nes tokie nusikaltimai, kabutėse, protingesni yra ir greitesni negu pačių valstybių reakcija. Ačiū. Ačiū, panas Paleckis. Aš negalėjau dalyvauti dėl balsavimų kitose komitetuose visą laiką ir norėčiau paklausti e, vis dėlto visų pranešėjų. Man atrodo, kad kibernetinis ginklas tai yra naujausias ginklas ir kiber, kibernetinė gynyba yra naujausia gynyba tačiau yra tam tikros paralelės tarp pabūklo šovinio ir šarvų. Kaip žinome iš istorijos, sukuriamas šovinys, kuris pramuša šarvus, paskui šarvai taip tobulinami, storinami, kad jau negali pramušti šovinys, bet tada sukuriamas naujo tipo e, vėl pabūklo šovinys, kuris vėl pramuša šarvus. Aš norėčiau paklausti, ar šita paralelė su kibernetiniu ginklu yra tinkama ar galima sukurti tokią kibernetinę gynybą, kuri būtų nepažeidžiama ir kokioj stadijoje dabar yra, jeigu tai manoma, tokios gynybos kūrimas. Ačiū. Thank you. Stasna, please. Dėkuoju. Thank you, Chairman. Uh, that was really... Ponas Tas. Dėkuoju, dėkuoju pirmininkė, iš tikrųjų buvo labai informatyvus e, temos pristatymas, labai aktualus klausimas. Kai kurie man rūpimi klausimai jie buvo pateikti ir todėl aš norėčiau jūsų paprašyti daugiau papasakoti apie atakas prieš e, įrangą. Jūs minėjote, kad tokios atakos potencialiai gali būti uh, labai rimtos. Ir aš norėčiau sužinoti, ar galima būtų iš tikrųjų, iš tikrųjų paralyžuoti serverį ar kompiuterį, ar galima būtų uh, sutrikdyti kokio nors uh, valdymo bokšto darbą. Dėkoju. Dėkoju Jums už daugybę klausimų, labai įdomių, beje, klausimų. Norėčiau atsakyti juos visus pailiu ir po to suteiksiu galimybę kolegijai papildyti. Uh, mano atsakymus. Pirmasis klausimas buvo susijęs su tuo, kiek pavojingos yra kibernetinės atakos, kiek žalos jos gali padaryti. Ir taip pat buvo klausima ir apie kibernetinio karo apibrėžimą. Na, kiek žalos gali padaryti šios atakos yra klausimas, dėl kurio nesutariama jau 10-15 metų. Na, aš kaip ekspertas e, turiu Jums pasakyti, kad žmonėms, kurie e, dirba kibernetinio saugumo srityje, akivaizdu, jog kibernetinės atakos gali būti labai e, kenksmingos. Mums yra svarbu yra žinoti, ar mes iš tikrųjų ketiname apsisaugoti nuo šio atako, ar mes tik tai kalbėsime apie tai. Vienas JAF ekspertas pasakė, kad šiuo metu vyksta kibernetinis karas, e, kuris yra vykdomas žodžiais. Labai dažnai e, taip daroma yra dėl politinių motyvų. Pavyzdžiui, Amerikoje žvalgybos tarnybos kartais tiesiog kariauja su gynybos ministerija. Ir, ir aš tikiuosi, kad mes anksčiau ir vėliau apibriešime visas kibernetinio saugumo savokas. Kibernetinės atakos gali būti labai rimtos, jos gali iš tikrųjų sugriauti įvairiausias mūsų infrastruktūros sistemas ir yra daugybė uh, košmariškų scenarijų. Negalima gal jų lyginti su brandoliniu išpoliu, tačiau iš tikrųjų kibernetinės atakos e, gali būti labai žalingos. Be to nepamirškime, kad kibernetinės atakos tikimybė yra kur kas didesnė nei e, brandolinio išpolio tikimybė. Viską, ką matėte filmuose, viską, ką esate girdėję, yra įmanoma. Tačiau ar kas nors pasinaudos šiomis galimybėmis, na, tai yra tai kitas klausimas. Toliau, apibrėžimai. Jau buvo kuriamas kibernetinio karo apibrėžimas. Ir e, šis apibrėžimas yra labai paprastas. Tai yra e, e, kibernetinis karas prasideda tuomet, kai kibernetinė ataka prilyginama yra karo veiksmams. Praeitų metų birželį JAV taip pat buvo bandyta apibrėžti ir kibernetinį Um, šnipinėjimą. Tai yra labai uh, uh, rimta, uh, rimtas dalykas ir jeigu šnipinėjimas vykdomas dideliu mastu, tuomet galima būtų kalbėti apie tai, kad jis taip pat priliksta kiberniai terorizmo išpoliui. Dar vienas klausimas buvo apie tai, ar mes galėtume patys vykdyti kibernetinius išpolius tam, kad apsisaugotume nuo potencialių grėsmių. Na, pirmiausia, kaip reaguoti į uh, E, atakas ir ar galima taikyti tokias pat priemonės, e, kurias naudoja e, agresoriai. Tarptautinis valiutos fondas, pavyzdžiui, buvo užpultas neseniai nežinomų agresorių. Jie gali būti privatos asmenys. Tačiau Tarptautinis valiutos fondas yra pasaulio mastu veikianti institucija ir gal visas pasaulis turėtų sureaguoti į uh, e, išpolį prieš ją. Ir aš manau, kad nevyriausybinės, e, nevyriausybinė veikėjai galėtų nagrinėti šį klausimą. Kartais teigiama, kad mums reikia surasti nusikaltelį, kuris sugautų kitą nusikaltelį. Tai nereiškia gal, kad mes turime samdyti programišius iš Rusijos ar Kinijos. Ne. Tiesiog e, turime e, tinkamai pasirengti išpaliams. Ir mūsų ekspertai turi parengti, e, parengti pranešimus apie kiekvieną išpolį, turi atlikti analizę ir išnagrinėti, pažiūrėjau, kas galėjo vykdyti šias atakas, Pavyzdžiui, e, tuo atveju, kai buvo užpulta e, Gruzija ir Estija, buvo parengti tokie pranešimai ir aš dalyvavau rengiant juos. E, šios pranešimus rengė nevyriausybinės organizacijos. Ir žiniasklaidai mes pateikėme tik tai tą informaciją, kurios ją reikėjo, tačiau pranešimuose yra kur kas daugiau informacijos, kur kas daugiau duomenų ir analizės. Ir aš manau, kad to, to, tokie pranešimai, tokios ataskaitos yra labai svarbios. Ir manau, kad jeigu ataką surengė ne vyriausybinės veikėjas, tuomet galima pasitelkti ir nevyriausybinius išteklius tam, kad uh, ją būtų sureaguota. Toliau. ar galima, pavyzdžiui, mums e, imtis e, puolamųjų priemonių? Pavyzdžiui, ar mes galime da, e, sutrikdyti Irako brandolinio objekto darbą tam, kad nebūtų sukurtas brandolinis ginklas, ir, kuris po to galėtų būti nukreiptas prieš mus? Na, tai yra svarbus klausimas. Kai yra paleidžiama da, raketa, ji sunaikina ji sunaikina taikinį ir pati su, uh, susisprogdina. Tačiau virusai e, neturi gebėjimų susinaikinti ir todėl, pavyzdžiui, toks virusas kaip e, e, staknetas, jis gali būti po to perprogramuotas taip, kad jis užpultų mus. Ir kai kas teigia, kad JAV pasiuntė staknet virusą į Irako brandolinius objektus, JAV be abejo tai neigia. Tačiau, bet, e, kad ir kas sukūrė šį virusą, iš tikrųjų pradėjo, e, paleido naujo teroristinį ginklą, kuris dar e, mums kels grėsmę ilgą, ilgą laikę. Dar ilgą laiką. Gal ir galima imtis kibernetinių atakų, tačiau ar taip iš tikrųjų tinkama veikti tarptautinėje erdvėje, na tai yra platesnis klausimas. Kibernetinės saugumas ir bendrojo užsienio ir saugumo politika. Jau minėjau, kad iš tikrųjų apie kibernetinę saugumą bendrojo užsienio saugumo politikoje labai mažai yra kalbama. Savo ataskaitoje mes stengiamės pateikti rekomendacijas. Aš rekomenduoju Jums susipažinti su mūsų parengtu dokumentu, kadangi jame viskas yra išdėstama labai išsamei. Ir Ir mes daug kalbame apie tai, kad labai svarbu yra kurti kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybas valstybėse narėse. Labai svarbu būtų, kad valstybės narės atsižvelgtų į parinktas rekomendacijas. Šios, šios tarnybos turėtų būti labai techninės, bet to nepamirškime, kad jas reikėtų ir finansuoti, ir todėl mes pateikime ir techninio pobūdžio, ir finansinės rekomendacijas. Kalbame, pavyzdžiui, apie tai, kad mums reikia atskiro kibernetiniam saugumui skirto finansinio instrumento. Uh, Europos tinklų ir informacijos saugumo agentūra. Mes džiaugiamės, kad tokia agentūra e, yra kuriama, aš ir kolegiai to džiaugiamės. Dabar svarbu yra, kad yra, formuojama, yra formuluojamas jos e, mandatas. Ši agentūra turėtų e, būti visai šalia mūsų. Na, man asmeniškai gal būtų maloniau, jei Anysa veiktų Atenuose. Man asmeniškai taip, tai būtų maloniau, tačiau uh, Svarbiausia yra užtikrinti, kad e, Enisa galėtų pateikti nešališką e, kibernetinių atakų vertinimą. Ir pagrindų direktyva yra nurodyta, kad Enisa užsiimt, e, užsiims operatyvinę veiklą. Ir Enisa turės tokių įgaliojimų, kurių neturi net ir kai kurios valstybės narės. Ir aš jums galiu dabar pasakyti, kad jau dabar ši agentūra turi tiek galiojimų, kurių neturime net e, ir mes, tai ir įvairios žvalgybų, ta, žvalgybos tarnybos. Ir ta, Enisos darbo krūvis yra didžiulis ir jiems nemažai teks paplušėti tam, kad jie tinkamai su viskuo susitvarkytų. Toliau, Ar reikia paremti mažas valstybės? Taip, iš tikrųjų, ir mes e, apie tai kalbame, nes jau minėjau, kad mažoms šalims yra kur kas sunkiau surinkti tinkamų išteklių, techninių, finansinių, tam, kad e, jos tinkamai pasirinktų reaguoti į e, kibernetinius išpalius. Reikia kelti klausimą, ar stambesnės valstybės remia mažesnės šalis? Papra tradiciškai stambiosios valstybės nelabai. Uh, palankiai yra nusiteikusios komisijos pasiūlymų remti mažesnės šalis atžvilgių. Tačiau dvišalių pagrindų labai dažnai bendradarbiaujame kur kas sėkmingiau. Ir aš galiu Jums pasakyti, kad e, neminėdamas konkrečių šalių, kad kai kurios mažos valstybės iš tikrųjų daug ką nuveikė, e, kai kreipėsi į stambesnės šalis ir prašydamos pagalbos. Bet to galima kreiptis ir į Nysą nes ir ji galėtų padėti. Taigi dvišalių pagrindų šalis gali paremti vieną kitą. Labai svarbu yra ir tai, kad valstybės narės, ypač stambesnės valstybės narės, dažnai į posėdžius, kuriuose kalbame apie kibernetinį saugumą, atsiunčia pareigūnus, kurie nėra labai aukšto rango, tuomet, kai mažesnės valstybės stengiasi atsiųsti kuo aukštesnio rango pareigūnus. Uh, Tai reikėtų ištaisyti ir būtų iš tikrųjų gerai, jei stambesnės valstybės narės suprastų, jog e, yra gyvybiškai svarbu sus, sukurti ES kibernetinio saugumo pajėgumus. Aš noriu, aš skiriu šiam klausimui tiek daug dėmesio dėl to, kad tai yra labai labai svarbu. Labai dažnai, retai e, yra e, atakos rengiamos tiesiog iš vienos šalies e, į, į kitą. Paprastai yra pasitelkiami yra tarpininkai, vadinamosios tranzito šalis. Ir pavyzdžiui, yra žinoma apie vieną atvejį, kai buvo pasitelkti vadinamieji botnetai, botnet tinklai. Ir vienas iš šio tinklo veikėjų dirbo, pavyzdžiui, Austrijoje. Ir Vokietija, jei būtų Vokietija užpulta, pavyzdžiui, e, tokio botneto, ir, e, e, o Austrija nebū, o Austrijos svarbiausia infrastruktūra nebūtų užpulta, tuomet galima būtų kelti klausimą, kaip Austrija galėtų paremti Vokietiją. Uh, kaip ji galėtų padėti Vokietijai, nepaisant to, kad grėsmė iš tikrųjų nekilo tiesiogiai e, Austrijai. Ir tai yra rimtas klausimas. Ir tol, kol mes nesispręsime šios problemos pačiu aukščiausių lygmenių, e, kol valstybės narės susitars, kaip valstybės galėtų padėti viena kitai, tol, nieko ne, e, tol nesu, ir nesukursime patikimos kibernetinio saugumo sistemos. Toliau, kibernetinis saugumas nėra vien uh, gynybos klausimas. Kibernetinis saugumas susideda iš dviejų uh, e, daly, dalykų. Uh, tai yra iš civilinio aspekto ir iš žvalgybos uh, aspekto. Mes iš tikrųjų nenorime, kad, uh, kad kibernetinių išpolių kibernetinių, kibernetinių išpolių metu naudojama infrastruktūra būtų susijusi su struktūromis, kurios užtikrina kibernetinį saugumą. Todėl jos reikia atskirti. Antra e, vertus, e, kibernetinės erdvės sugarinimas, o tai daugiausia daro JAV, irgi yra sudėtingas klausimas. Europoje Mes iš esmės sutarėme, kad e, karinės kaimynės saugumo aspektas neturėtų kelti mums e, e, didelių problemų. Kariškė sako už savo struktūrų apsaugą, skaitant kibernetinę apsaugą. Tačiau, kai kalbam apie nacionalinį kibernetinį saugumą, kibernetinės struktūros turėtų būti pasitelkiamos tik tai pačiu blogiausiu atveju. Vienas iš pažangiausios praktikos pavyzdžių yra, o beje, apie pažangiausią praktiką kalbėti yra labai sunku. Aš galiu paminėti du pavyzdžius. Aš manau, kad Prancūzijos taikomas kilminčio saugumo modelis yra labai geras, tačiau komentuoti jo išsamei negaliu. Jame beje dominuoja karinis elementas, bet tokia gera sistema sukūrė Junktinė karalystė ir Vokietija šių šalių kibernetinio saugumo sistemos nėra susijusios su karinėmis pajėgomis, jos yra labiau, kur kas labiau civilinio pobūdžio. Šveicarijos modelis tinka nedideliai šaliai, kurioje gyvena nuo 20 iki 30 milijonų žmonių. Jų modelis e, yra paremtas vėlgi civilinės saugos principais. Tačiau kartu gan did, e, pagal šį modelį kibernetinį saugumą užtikrina ir e, kariškiai, tačiau jie įsikiša tik tuo met, kai e, vykdoma yra labai didelio masto ataka. Kitas klausimas. Aš nemanau, kad mes galime pasitelkti programišius tam, kad jie kovotų su kitais programišiais. Ne, aš to nenorėjau pasakyti. Aš manau, kad reikia leisti mūsų pilietiniai visuomeniai uh, imtis priemonių tam, kad būtų uh, apsaugoti kiti civilinės visuomenės, e, pilietinės visuomenės veikėjai. Ir reikia paremti nevyriausybinius e, e, operatorius, nevyriausybinius veikėjus. Paprastai žvalgyba turi duomenų apie tai, kad ar, ar, kokia, nu, ar ataka vykdo kokią nors vyriausybę ar ne, nes paprastai šios atakos būna labai labai koncentruotos, labai suteltos ir turi uh, labai konkretų taikinį. O nevyriaus, uh, nevyriausybinių veikėjų su, uh, sukeliamos atakos, jos paprastai būna platesnio, platesnio masto. Tačiau iš tikrųjų nėra svarbu, kad ir, uh, kad ir kas vykdytų tas atakas. At Prieš 3-4 e, e, savaitės e, aš dalyvau vienam renginė su ponu Heidinu, kuris kažkada buvo CŽV vadovu. Ir tuomet jis pasakė, kad kibernetinis šnipinėjimas yra visiškai normalus dalykas. Ir jis sakė, jei uh, jūs norite pavokti mano informaciją ir jums pavyksta, tai tuomet ne jums yra gėda, o man, kad aš leidau jums tai padaryti. Uh, Aš galiu dar išsamei po to pakomentuoti šį klausimą. Nevyriausybiniai veikėjai yra labai pavojingi, kadangi gali, jos gali pasitelkti vyriausybės. Ir labai sunku yra išsiaiškinti, ar jie veikia savarankiškai, ar jie tarnauja kokiai nors o, vyriausybei. Jei, pavyzdžiui, susidarys situacija, kurioje bus daug politinės, e, e, iškils politinė įtampa ir bus surinkta kibernetinė ataka. Kaip tuomet mus, mums išsiaiškinti, ar uh, tą ataką vykdo vyriausybė per trečiąjį asmenį, ar tai yra tiesiog uh, kokio nors privataus asmens uh, išdaigos, ar tai yra dar trečio, trečios šalies sukelta provokacija tam, kad ji paveiktų konflikto eigą. NATO ir ES veiksmų dubliavimas. Uh, Kolegė apie tai išsamiau pakalbės. NATO užsieima kitais dalykais. Ji nevykdo bendrosio užsienio ir saugumo politikos. Ji neturi ir kompiuterių tinklų saugumo užtikrinimo pajėgumų. Ir, ir aš nemanau, kad dabar reikėtų nerimauti dėl to, kad NATO ir ES e gali dubliuoti viena kitos pastangas. Ir man atrodo, kad NATO iš tikrųjų e, nelabai šiuo metu rūpinasi kibernetiniu saugumu. Ir toliau. Kinija ir Rusija, ar e, jie yra mūsų priešai? Taip, bet iš tikrųjų jie yra kartu ir mūsų draugai, ir kartu mūsų konkurentai. Rusijai, pavy, Rusija yra sunerimus dėl kibernetinio ta, nesaugumo ir mes su jais kartais stengiamės bendradarbiauti. Ir, e, ir turime paremti Rusiją tuomet, kai ji nori stiprinti kibernetinį saugumą. Kinija vėlgi galime ją paremti tuomet, kai mūsų interesai sutampa. Apie JAV, e, bendradarbiavimą su JAV nieko negaliu dabar pasakyti, nes neturiu pakankamai informacijos. Tačiau akivaizdu, kad JAV e, nori visiems įrodyti, jog ji turi pakankamai pajėgumų tam, kad apsisaugotų nuo bet kokios kibernetinės atakos. Jūs galite mane kreiptis po šio susitikimo ir aš su malonumu pateiksiu jums daugiau informacijos. Ir JAV kibernetinio saugumo padalinys atliko tyrimus ir aš galiu jums pateikti informaciją apie tai. Ir panašus tyrimas buvo atliktas ir apie Šveicarijos modelį, Deja, apie ES šalių taikomo kibernetinio saugumo modelį jokių tyrimų neturime. Kibernetinio saugumo priemonės. Be abejo, geriausia priemonė yra prevencija. O tai reiškia, kad mes visi turime pirmiausia, prieš atidarydami kokį nors elektroninį, elektroninį paštą laiškelį ar kokį nors prisektą prie jo dokumentą, turime pagalvoti, ar jis yra saugus, nes e, mūsų visus gali užpulti Ai, kulkos ir ša, šarvų klausimas yra labai įdomus. Viena vertus galime teikti, kad gynyba niekuomet negali būti tobulesnė nei polimas. Antra vertus, ateityje tai gali būti įmanoma. Šiuo metu ateityje negalime sukurti visiškai nenugalimos gynybos. Mums reikia daug ką kur kas aiškiau apibriežti ir tik tuomet, kai mes geriau suprasime kibernetinių uh, uh, nusikaltimo pačią esmę, tuomet galėsime galvoti apie tai, kaip geriausia būtų galima nuo jų apsisaugoti. Techninės įrangų, atakos prieš techninę įrangą, pirmoji iš jų buvo surinkta 1990-metyje prieš prieš sovietų e, sistemas ir ji buvo labai e, žalinga. Daug ką galima iš tikrųjų e, sugadinti ir kartais žvalgybos tarnybos į gaminamus maršrutizatorius ar mikroschemas įmontuoja kažką, kas po to žlugdo sistemą iš vidaus. Ir panašu, kad tokiais veiksmais negalės užsimti uh, kibernetiniai teroristai arba nevyriausybiniai veikėjai, nes tai yra uh, e, pajėgas padaryti tik tai vyriausybinės tarnybos, valstybinės tarnybos. Response. Manau, kad buvo patikta labai gera apžvalga ir ką valstybės gali padaryti ir dar nedaro. Kadangi aš jau seniai dirbu valstybinėme sektorėje. Galiu plačiau papasakoti apie valdysenos, apie to kibernetinio valdymo sritį. E, gal tiesiog pateiksiu tokius funkcinius atsakymus. Visų pirma, e, iš daug klausimų paaiškėjo, kad neaišku, kas turi reaguoti. Ar gynybos ministerija, ar vidaus ministerija, ar žvalgyba ir taip toliau. Kai Estijoje buvo sukurta kibernetinio saugumo strategija, pusę metų mes svarstėme ir po to buvo e, tiesiog susitikimas tarp nevyriausybinių ir vyriausybinių veikėjų ir buvo nuspręsta, kad reikia bet kokiu atveju reaguoti iškart, jeigu norime, kad mūsų informacinės sistemos veiktų. Taigi nesvarbu iš tikrųjų, kas reaguoja, svarbu reaguoti. Ir dabar atrodo, dabar atrodo kad karinio sektoriaus vaidmuo mažėja kibernetinėme saugume. Taigi, nuo pirmojo pasaulinio karo pereinama nuo. Tada buvo tas teritorinis karas, po to E, prasidėjo. E, dabar jau perėjome prie kibernetinio, prie kibernetinio atakų ir konfliktai keičiasi. Tradicinis karinių pajėgų vaidmuo kibernetinių atakų atveju bus vis mažesnis. Na žinoma, karinės pajėgos kažkokį vaidmenį vaidina, tačiau norint reaguoti į didelės atakas, Reikia, kad daug plačiau būtų atsakoma į jas. Taigi, kompanijos ypatingos svarbos infrastruktūros apsaugos atstovai turi padėti. Pavyzdžiui, kalbant apie telekomunikacijų veikimą. Tai tie žmonės, kurie kasdien e, dirba šioje srityje, jie turi prisidėti prie to atsako. Ir kibernetinės atakos laimiai negali dideliu mastu sunaikinti infrastruktūrų. Jos kažką gali sunaikinti, bet dideliu mastu ne. Taigi, karo logika keičiasi. Mes turime inovatoriškai žiūrėti į pilietinio atsako mechanizmus nacionalinių lygmenių, o po to jau ir ES lygmenių. Taip pat reikia atsižvelgti tai, kad bet koks atsakas į kibernetinės atakas visų pirma turi vykti vietos lygmenių, ne iš ES vadovybės ateina įsakymai. Tačiau svarbu koordinuoti valstybių narių pastangas tarptautinių lygmenių, koordinuoti ir vis dėlto reikia pripažinti, kad visų pirma atsakas vyksta vietoje. Skirtingose valstybėse narėse sistemos skiriasi. Ir infrastruktūros e, apsaugos ekspertai kurie sprendžia tas krizės, tas atakas, jie ir yra pagrindiniai veikėjai. Sutinku su tuo, kad prevencija yra svarbiau nei atsakas, tačiau reikėtų pagalvoti, kaip reaguoti. Atsakas priklauso ir nuo atakos padarinių. Jeigu padariniai nėra labai rimti, nereikia ir to nacionalinio atsako. Žinoma, jeigu du bankai buvo paveikti, jiems tai padarė žalą, tačiau reikia daugiau, didesnės žalos e, tam nacionaliniam atsakui organizuoti. Jeigu kelios valstybės narės yra užpuolamos, reikia vėlgi platesnio atsako. Taigi, atrodo, kad daugiau vyksta informacinio pobūdžio atakos, netiek susijusios su sunaikinimu. Kartais gal valstybė, kaiminė nori parodyti Estijai, kad jūs nieko, Estijai, kad jūs nieko neturite, nieko negalite. Ir tas toks pasirodymas, savo galios parodimas bus svarbus elementas ateityje iš dabartinių konfliktų ryškėja tam tikros tendencijos. Taigi, visos tos tendencijos ir toliau stiprės ateityje. Reikia tarptautinių įstatymų kibernetinio saugumo srityje, kad būtų galima kreiptis ir į teismus, Taigi mūsų toks pagrindinis tikslas ir būtų sukurti tarptautinę e, teisinę sistemą šioje srityje ir Europos Sąjunga turėtų vaidinti daug svarbesnį vaidmenį šioje diskusijoje. O kalbant apie proporcijas, tai yra koks, kokių proporcijų turėtų būti tas atsakas. Jeigu užpuolama viena kompanija, atsakas yra mažesnis. Dažniausiai e, mažai vyksta šnipinėjimo atakų, pramoninio šnipinėjimo atakų, tačiau mūsų ekonomikai mūsų ekonomikai kainuoja bet kokie kibernetiniai nusikaltimai, visi programišiai, profesionalūs mm, kibernetiniai nusikaltimai. Tikrai kainuoja ir juos, jie yra gausiai finansuojami, tie kibernetiniai nusikaltimai. Reikėtų paskaičiuoti, kiek tai kainuoja e, Europos valstybėms narėms. Galbūt mūsų kolega iš vidaus reikalų generalinio direktorato turės informaciją apie tos skaičius. Mes bandome įsiaiškinti skaičius. Na, o kompanijos dėje neatskleidžia duomenų apie tai, kiek jos e, patiria nuostolių dėl kibernetinių atakų. Todėl statistika apie kibernetinės atakas niekada nėra tiksli. Kai kurios kompanijos galbūt ir suteikia skaičius, todėl, bet ne visos. Todėl mums yra sunku apskaičiuoti, kiek nuostolių buvo padaryta. Ekonominė prasme tokia yra realybė. Ir kalbant apie ES priemonės, tai ES dabar daug pinigų skiria teisės saugai, teisės saugos pajėgumų stiprinimui. ir tas pajėgumų stiprinimas turėtų ir toliau vykti, daugiau pinigų reikėtų tam skirti. Kadangi jau nebeturiu daug laiko, tai pasakysiu, kad kibernetinis saugumas yra susijęs ne tik su technologijomis, jis yra susijęs su valdysena, kaip nacionalinių ar kompanijos, organizacijos lygmenių, kaip galima užtikrinti, kad apsauga yra valdoma ir kad galima proporcingai reaguoti į kibernetinės atakas. Taigi tai yra organizacinis klausimas. Gerai, gerai yra tai, kad yra gerų pavyzdžių, galima pasimokyti iš valstybių narių, iš tam tikrų organizacijų. Todėl tas klausimas dėl didelių ir mažų valstybių narių yra tiesiog dirbtinis. Mes kibernetinėje erdvėje esame visi lygus. Žinoma, didelėms, didelės valstybės turi daugiau pinigų, tačiau jos ir dažniau puolamos, todėl es, galiausiai situacija yra tokia pati. Na, gal mažos valstybės turi sumokėti daugiau, nes jų pajėgumai yra mažesni dėl NATO ir ES. Atrodo, kad e, einama teisingų kelių. NATO yra karinė organizacija, kuri siekia apginti savo karinės sistemas visų pirmiausia, savo komunikacijos sistemas. Ir NATO nesikiša į civilinę į civilinę sritį. Žinoma, jeigu Taigi, lanks yra akivaizdžiai matoma, kad situacija yra lanksti ir vis dėlto kolektyvus atsakas vyksta, jeigu atakos yra labai rimtos. ES labiau um, susijusi su civiliniais klausimais, o NATO su kariniais klausimais. Tačiau iš tikrųjų gali vykti bendri veiksmai ir daug um, erdvės yra tam bendradarbiavimui. Ateityje mes turime dar daugiau bendradarbiauti ir stiprinti valdysenos mechanizmą nacionalinį ir ES lygmenių. Dėkoju. Dabar suteikiu žodį ponui kuris atstovauja komisiją, Ačiū, kad pakvietėte išorės veiksmų tarnybą dalyvauti šioje diskusijoje skirtai kibernetiniam nusikalstamumui. Man malonu kalbėti Europos parlamento saugumo ir gynybos e, komitete apie kibernetinius nusikaltimus ir kibernetinį saugumą. Tikiuosi, kad man baigus kalbėti, e, jums nesusidarys įspūdis, kad e, šie dalykai neturi e, tam tikro vaidmens e, išorės veiksmų tarnybos darbe. darbe. Mes ėmėmės nemažai pastangų ir iniciatyvų įtraukdami kibernetinį saugumą į mūsų darbo atvarkę. Aš esu išorės veiksmų tarnybos e, saugumo politikos skyriaus darbuotojas. Mes koordinuojame visą išorės veiksmų tarnybos indėlį į Europos saugumo pastangas su atitinkamais direktoratais. Mes įtraukėme saugumo klausimus į mūsų darbą, panaudodami visas priemonės ir instrumentus per politinį dialogą su šalimis saugumo klausimais. Partnerys, per partnerystės sustarimus taip pat panaudodami įvairias priemonės, už kurias atsakingas mūsų skyrius. Ir pagaliau mes taip pat dirbame su Europos komisija, taryba ir valstybėmis narėmis. Ir šiandien su Europos parlamentu stiprindami e, saugumo politikos atitikimą tarp vidaus ir išorės strategijų, įskaitant kibernetinį saugumą ir nėra tokios problemos, kuri geriau paliudytų ryšį tarp vidaus ir išorės saugumo, būtent kibernetinis e, saugumas. Dabar visi supranta, kad kibernetinė grėsmė yra grėsmė saugumui ne tik individams, bet ir bendrovėms, valstybėms, tarptautinėms organizacijoms. Ir šis, e, šis svarba didėja kadangi mes vis labiau esame vieni su kitais susiję per komunikacijas, ir šiandien galime pasakyti, kad nėra saugumo be kibernetinio saugumo. Kibernetinės atakos gali būti naudojamos keliams tikslams, nusikalstamiems tikslams, na, o žala sudaro šimtus milijardų eurų. E, atakos naudojamas e, špionažui, žvalgybai, taip pat e, pramoniniai išnipinėjimui, taip pat naudojama politiniais tikslais, gazdinimui, Stoks neto incidentas parodė, kaip e, kibernetiniai antpoliai gali pasinaudoti, sabotuoti infrastruktūrą. Europos saugumo strategijos peržiūra įvykdyta 8 metų gruodžio mėnesį. E, kibernetinį saugumą padarė ES saugumo prioritetu šalia e, karinio saugumo. kibernetinės grėsmės vaidina svarbu vaidmenį ir Stokholmo programoje. Ir tai yra ryšys tarp išorės ir e, vidaus saugumo. Dėl išorės veiksmų tarnybos, tai šią problemą galima spręsti globaliai. Mes bendradarbiaujame su kitomis organizacijomis, pateiksiu pavyzdžių, kaip mes bendradarbiaujame su Junktinėmis valstijomis E, vadovų susitikime 10 metais buvo e, įkurta darbo grupė po 9 e, metų vadovų susitikimo deklaracijos. Tai buvo unikali proga sustiprinti šių jungtinių valstybių Europos Sąjungos dialogą ir tikiuosi, kad komisijos kolegos papasakos apie darbo grupės darbą. Reikia turėti galvoje, kad gegužės 16 dieną Junktinės valstijos paskelbė tarptautinė strategija kibernetiniai erdvė, kur pabrėžiamas tarptautinio bendradarbiavimo vaidmuo, tam paminima ir Europos Sąjunga. Kitas pavyzdys yra Indija. Per vadovų sustikimą Briuselėje gruodžio mėnesį vyriausiai įgaliotinė ir Indijos atstovai sutarė plėtoti bendradarbiavimą ir kibernetinio saugumo e, erdvėje Mes dirbame artimai su Europos komisija ir bus surinktas seminaras Junktinio tyrimo centro šių metų e, spalio mėnesį. Išorės veiksmų tarnyba taip pat kalbasi su NATO apie kibernetinį saugumą, kaip žinote. Naujausia strategija buvo patvirtinta Lisabonoje ir ten e, kibernetiniai grėsmė yra įvardyta kaip viena iš grėsmių. Kibernetinė saugumo politika tikriausiai bus patvirtinta birželio mėnesio. Na, NATO domisi ES veikla šioje srityje, mes nuolat keičiamės informaciją. Ir be to vyriausiai įgaliotinė aptarnėja kibernetinį saugumą su NATO, kibernetinį saugumą su NATO generaliniu sekretoriumi. Mes e, per stojim, prisijungimo prie ES priemonę mes įtraukiame ir kibernetinį saugumą į stabilumo priemonę. Ir mūsų strategija bus pateikta valstybės narėms gana greitai. Mes norime e, remti ne tik ES atsparumą, bet ir mūsų partnerius, kad būtų galima reaguoti greitai į kibernetinius antpolius ir persekioti nusikaltelius. Mes planuojame į strategiją įtraukti taip pat kompiuterinės e, greito reagavimo komandos sukūrimą. Tam reikia e, sukurti teisinius pagrindus, e, kovoti prieš kibernetinius nusikaltimus taip pat. Taip pat noriu pasakyti apie PSA ir COZI. PSA ir COZI turi įgaliojimus saugumo srityje ir kibernetinės saugumas ten jau aptartas. Jums įdomu bus turbūt tai, kad tai buvo padaryta prieš keletą dienų, 1 birželio, per bendrą sustikimą su Kozi. Darbo tvarkiai buvo tik keturi klausimai, o vienas iš jų buvo būtent, kaip sustiprinti ryšius tarp išorės ir vidaus e, kibernetinio saugumo aspektų. Taigi, kaip matote, kibernetinė erdvė yra labai svarbi tema išvės veiksmų tarnybai ir mes e, dirbame šioje srityje su tarptautinės partneriais. Taip pat e, Išorės veiksmų tarnyba su kariniu štabu ir gynybos agentūra dirbame šioje srityje. Karinis štabas dirba šioje srityje jau tris metus, nuo aštuntųjų metų pajėgumų e, plėtojimo plano patvirtinimo ir svarstama apie tai, kaip dirbti viduje ir politinių strateginių lygmenių. Taip pat noriu paminėti, kad gynybos agentūra paskyrė komandą e, kibernetinio saugumo darbui kartu su kariniu štabu ir kartu su ENISA. Mes taip pat esame kontaktinis punktas kibernetinio saugumo e, ekspertams, nes kartais dažnai suprant, sunku suprasti, kokia e, organizacija ką dirba, e, kokia darbo grupė ką dirba, todėl mes bandome susijęti jų darbą dėl atstovavimo tarptautiniuose forumuose kibernetinis saugumas yra svartamas maždaug 30 e, daugia šalių organizacijų, G8 ir kitų, SBO ir taip toliau. Aš pats Kualumpūrė prieš keletą savaitę ASEANO regioninėme forume e, dalyvau diskusiją apie kibernetinį saugumą. Vyksta diskusija apie tarptautinės normas ir standartus Tai atsispindi Junktinių valstybių tarptautinėje strategijoje, kur nesnei patvirtinta taip pat buvo iškelta užsienio reikalų ministro Heigo diskusijoje su e, G8 atstovais gegužės 27 dieną. ES ir išos veiksmų tarnyba turi parengti savo poziciją šioje srityje dėl koordinavimo su valstybėmis narėmis ar ES institucijomis būtent valstybės narės turi daugiausia patirties. Kelios valstybės narės, Junktinė karalystė, Vokietija, Prancūzija paskelbė nacionalinės strategijas. Ir mes turime remtis valstybių narių žiniomis, e, rengiant savo stabilumo priemonės. Komisija bendradavoja su kitais direktoratais, e, su įmonių direktoratu taip pat kur vykdomi tyrimai, kad būtų galima koordinuoti mūsų veiklą. Kaip e, žinote, neseniai sukurta e, tarpžinybinė grupė kibernetiniam saugumui ir Birželio 6 dieną vyko direktorių posėdis, toliau vyksta darbas žemesniais lygiais. Kaip matote, daug yra iniciatyvų ir įvykių skirtų kibernetiniam saugumui. Kaip matote, kai kurios e, rekomendacijos, e, jau, jas mes jau atsižvelgėme ir aš, aišku, pasižymėsiu kitas rekomendacijas ir bus keliami klausimai. Ar mums e, nereikia renkti kibernetinio saugumo strategijos išorės veiksmų tarnyboje, kad galėtume skurti politikos sritį tolesniems e, veiksmams bendroje saugumo ir užsienio politikoje. Aš kalbėjau labai greitai, nes e, žinau, kad e, laiko yra nemažai, nes dar kalbės kolegos iš komisijos. Ačiū. Toliau, toliau ponas Servida. Good morning to everybody. I do have a presentation, but I think in the interest of time perhaps. Labas rytas visiems. Aš esu parengęs prezentaciją, tačiau ko gero jums jos nerodysiu, dėl to, kad turime mažai laiko. Uh, Aš esu Andrėja Servydė ir e, aš dirbu informacinės visuomenės ir žiniasklaidos e, padalinyje, generalinėme direktorate. Aš manau, kad šiandienos diskusija yra labai įdomi ir e, pranešimo autoriai pateikė daug įdomius, įdomios informacijos, kuri labai gerai atspindi dabartinę situaciją. Labai aiškiai buvo pasakyta, kokiu veiksmu ėmėsi komisija ir uh, Aš konkrečiai kalbu apie dokumentą, kuris buvo paskelbtas kovo pabaigoje. Dėkuoju Jums už tai, kad rodote dabar mano skaidrės. Aš e, kalbėjau apie dokumentą skirtą ypatingos svarbos infrastruktūros e, apsaugai. Aš trumpai pasistengsiu taip pat apžvelgti, kokia yra dabartinė situacija ir kaip yra kuriama kibernetinio saugumo politika komisijoje ir e, visoje Europos Sąjungoje. Ir jūs matote šioje skaidrėje daugybę dalykų, apie kuriuos kalbėjo pranešimo autoriai. Pirmiausia, mes galvojame apie civilinį atsaką į uh, kibernetinių atakų uh, padarinius. Ir šį rytą jau buvo kalbėta ir apie tai, uh, apie tai, kokius patrinius gali e, sukelti kibernetinės atakos. Kadangi mes turi saugumo civilinis aspektas, tuomet e, e, mes daugiausia dėmesio skiriame prevencijai. Galvome tai, kaip, kaip galima būtų ne vien aptikti atakas ir sumažinti jų padarinius, bet ir kaip galima būtų visiškai juos likviduoti. Na, šie padariniai gali kenkti mūsų gyvenimo būdui ir ekonominiams interesams. Mes tengiamės įtraukti visus civilinius ir ekonominius e, e, subjektus. Kodėl svarbu tai yra daryti? Na, apie tai kalbėjo jau pranešimo autoriai. Nes e, dažnai atakos yra nukreiptos prieš civilinius objektus, prieš privatų sektorių, prieš valstybinės įstaigas ir todėl mums reikia sukurti tokią kultūrą, pagal kurią kibernetinis saugumas taptų uh, kasdienė realybė. Apie tai yra lengva kalbėti, tačiau realiai tai gyveninti nėra lengva. Būtina pakreipti yra visą diskusiją apie kibernetinį saugumą uh, rizikos valdymo uh, kryptimi. Bet tokia saugumo kultūra mums yra labai reikalinga. Mums reikia, kad mūsų saugumo kultūra apimtų dabar ir kibernetinę erdvę. Kodėl? Todėl, kad e, mes visi turime suvokti, kad kiekvienas iš mūsų šiandien gali suvadinti svarbu vaidmenį užtikrinant e, kibernetinį saugumą. Nepamirškime, jog mes visi turime ir savo vertybės, e, privačią asmeninę informaciją, banko duomenys ir taip toliau. Ir mes nenorime, kad visi, e, visi šis dalykas galėtų pasinaudoti kažkas, kas turi nešvarių tikslų ir kas ketina mums visiems pakengti. Na ir kaip jau buvo minėta, šio klausimo šiandien nesugebėsime e, visiškai įspręsti. Nepamirškime, jog sprendimai, kuriuos priimsime dabar, e, paveiks padėti per kitą dešimtmetį. Kodėl? Todėl, kad kibernetinė erdvė daug kas keičiasi. Kalbame dabar ir apie tinklo kompiuteriją ir matome, kad ir mobilusis ryšys taip pat nuolatos keičiasi. Ir todėl turime užtikrinti, kad ES būtų pasirengusi apginti savo turtą ir savo vertybės bei principus, savo prioritetus Todėl turime įtikintis e, savo tarpsinius partnerius, jog būtina išlaikyti skaitminį erdvę kuo skaidresnę, kuo atviresnę ir kad būtina yra užtikrinti saveikumą šioje erdvėje. Kodėl? Todėl, kad, e, kaip jau buvo pastebėta, yra tam tikrų veikėjų pasaulyje, tam tikrų šalių, kurios nori užpulti kitus Ir tai gali e, turėti socialinių, ekonominių, demografinių e, bei politinių padarinių. Taigi turime dirbti tarptautinių lygmenių, turime rengti bendradarbiavimo politiką, kuri būtų pagrįsta tarptautiniu bendradarbiavimu. Tai yra labai svarbu. Ir kolegos jau kalbėjo apie tai, kad diskusijos, tarptautinės diskusijos šiuo klausimu yra labai sudėtingos. Dabar keli žodžiai apie mūsų turimą politiką. Ši politika yra pagrįsta integruotomis diskusijomis, kurios vyko svarstant kitas e, politikos rytis. Ir viena, e, vienas iš tokių politinių svarstytų dokumentų tai yra ta Europos skaitminė darbo tvarkė. Daugiai yra atsakinga ponia Krūs ir jos tarnybos. Ir šios tarnybos taip pat rengė ir dokumentus dėl ypatingos e, svarbos informacinės infrastruktūros apsaugos. Be to buvo atsižvelgta į e, komisijos pasiūlytos Stokholmo veiksmų planą bei į e, tarptautinę diskusiją, tarptautinį kontekstą. Toliau. Mes jau turime pakankamai informacijos apie tai, pagal kokią scenarijų yra vykdomi e, kibernetiniai išpoliai. Ir manau, kad e, mes negalime atmesti e, jokių galimybių. Kol kas, pavyzdžiui, dar nebuvo visiškai sunaikintas koks nors objektas dėl kibernetinio atako, tačiau tai gali nutikti. Mes turime uh, kritinės svarbos infrastruktūrą, uh, E, įvairiuose sektoriuose, ir tai yra ir energetinė, ir transporto infrastruktūra, ir tai gali būti ir nuotolinis e, oro e, orlaivių valdymas. Jei kas nors pabandys pasinaudoti šių sistemų silpnosiomis vietomis, tai gali turėti tikrai labai rimtų padarinių. Kaip jau minėjau, Mes rengėme minėtus dokumentus tam, kad nu, e, parengtume dirbą tolesniam darbui. 2009 metais mes e, įtraukėme į mūsų e, pastangas į bendradarbiavimo ES lygmenių nevyriausybinius veikėjus. Informacinių ir ryšių technologijų sektorius yra vienintelis sektorius, uh, yra tas sektorius, su kuriuo mes bendradarbiaujame. Be abejo, galime būtų bendradarbiauti ir su kitais sektoriais tam, kad pasirengtume geriau kritinės svarbos infrastruktūros e, e, infrastruktūrą apsaugoti. Uh, Tačiau būtent informacinių technologijų srityje yra sukurta tokia struktūra, pagal kurią bendradarbiauja įvairios vyriausybinės ir nevyriausybinės organizacijos, kurios neturime niekur jokioje uh, kitoje srityje. Tačiau reikėtų aiškiau apibriežti, kas už ką yra atsakingas ir kas ką daro tam, kad būtų sustiprintas mūsų kibernetinis saugumas. Ir jei norime jį sustiprinti, turime tą daryti organizuodami tarptautinės diskusijas, prie kurių galėtų protingai ir racionaliai prisidėti ES, tam, kad būtų parengtas bendras pasaulinis atsakas į šią grėsmę. Na, Aš dabar nekomentuosiu šios skaidrės, neminėsiu, kas jau buvo padaryta, tiesiog dabar aš kartu norėčiau perėti prie kitos skaidrės ir norėčiau pakalbėti apie ateitį ir mūsų busimuosius veiksmus ir e, apie tai, e, kiek jie atitinka mūsų e, svečių rekomendacijas. Taigi, pirmiausia, turime nepamiršti, jog saugumas yra bendra mūsų atsakomybė. Tai liečia mus visus. Ir tai apie tai yra svarbu yra kalbėti, tai yra svarbu sup, suprasti. Net kai buvo parengta 2001 metų strategija, jau tuomet buvo kalbėta, kad mes visi esame kibernetinės erdvės vartotojai. Todėl nepamirškime, kad e, valstybės narės, privatus sektorius, e, vyriausybinės e, tarnybos ir informacinių ryšių sektorius visi yra svarbus. Komisija ragina valstybės narės e, imtis konkrečių priemonių. Ir viena iš e, tokių naujų priemonių, apie kurią buvo paskelbta dar 2009 metais, kai buvo pateiktas skirtinės svarbos infrastruktūros apsaugos veiksmų planas, tai ir, e, yra Europos kibernetinių incidentų reagavimo į kibernetinius incidentus planas. Valstybės narės turėtų parengti nacionalinius e, planus ir kai šie planai buvo rengiami, mes supratome, jog mums reikia ir europinio plano. Labai svarbus klausimas yra valdymas. Valstybės narės e, prisijima pagrindinę politinę atsakomybę kokio nors incidento atžvilgių. Tačiau dažnai vyriausybės keičiasi ir todėl e, atsu, surasti kaltuosius patarė labai sunku, o ne vyriausybinis sektorius nuolatos stebi įvykius ir būtent jie gali labai mums padėti. Ir dar vienas dalykas, tai yra valstybių narių bendradarbiavimas visų valstybių narių bendradarbiavimas su priva, e, privačiu sektoriumi. Jau egzistuoja informacinės platformos e, ir e, jos galėtų veikti tarptautinių pagrindų. Todėl yra labai svarbu yra stiprinti pagrindinius mūsų saugumo principus, kuriant atsparę sistemą, atsparę aplinką. Ir atsparumas yra dalykas, kuris atsirado mūsų darbo tvarkėje jau 2009 metais. Mes raginame valstybės narės kartu su mumis apibriežti Euro, mūsų Europos prioritetus, kurių turėtume siekti, užtikrindami kibernetinį saugumą. Atvirumas, laisva prieiga, įvairovė. Visi šie dalykai yra labai svarbus. Ir jos yra atsižvelgiama rengiant uh, kibernetinio saugumo užtikrinimo gairias. Europos valstybinarių forumo pagrindų mes ne tik e, rengiame viešasias konsultacijas su privačiu sektoriumi, bet mes ir dar kartą pabrėžime, jog labai svarbu yra bendradarbiauti tarptautinių e, lygmenių. Kolega jau minėjo e, JAV ir ES darbo grupę, kuri užsima kibernetiniais nusikaltimais ir ši darbo grupė yra, yra atskaitinga poniai Krūs. Taigi mes dirbame ne tik komisijoje, bet ir e, visose institucijose. Tai yra JAV ir ES darbo grupėje dirba atstovai iš įvairių ES tarnybų. Ir Mes ketiname surinkti bendras pratybas 2012-2013 e, e, metais. Ir platesnio masto pratybas, o mažesnio masto pratybas turėtų būti surinktas su bendradarbiavimu su JAV jau iki šių metų pabaigos. Visos ES institucijos, e, tarptinės organizacijos, visi turi sutelkti savo jėgas. Dar vienas svarbus dalykas yra, yra privačiojo ir viešojo sektorių bendradarbiavimas. Jei mes norime bendradarbiauti su privačiu sektoriumi, mes negalime plėtoti partnerysčių iš 27 valstybių narių. Mes turime surasti bendrą būdą, kuris leistų mums įtraukti privatų sektorių į mūsų darbą. JAV e, e, labai norėtų bendradarbiauti būtent šiuo klausimu. Jau buvo paskelbta, kad e, diskusijose su JAV mes jau apibrėžėme kelias bendradarbiavimo sritis ir viena iš jų yra kova su botnet tinklais, botneto tinklais. Kaip mes bendradarbiausime šiuo klausimu? Ketiname tai daryti pasitelkdami ES valstybių narių patirtį. Žinome, kad Niderlandai, Švedija, Vokietija, Danija jau parengė savo strate, e, kovos su botneto tinklais e, strategiją. Ir būtent šiais dokumentais mes ir ketiname pasinaudoti, plėtotami bendradarbiavimą šioje srityje su JAV. Informacinės technologijos yra visur ir todėl jos yra svarbios visiems. Ir, kai, e, ir JAF yra toliau pažengusi e, kibernetinio saugumo užtikrinimo e, srityje. Ypač e, gerai yra užtikrinta e, asmens duomenų apsauga. Kai keičia, kai, e, kai duomenys yra siunčiami dviem, abiem kryptimis, tuomet iškyla ypatinga grėsmė ir JAF yra parengusi uh, tokius rautų apsaugos modelį. Prieš porą metų Vokietijoje mes e, stebėjome, kaip teisėtų saugumo priemonių taikymas sukėlė incidentą e, perdavimo tinkluose, duomenų perdavimo tinkluose už Vokietijos ribų, Belgijoje, Prancūzijoje ir kitur. Ir tai tiesiog parodo, kad jog visos e, mūsų informacinės sistemos yra tarpusavį labai susijusios. Ir dar vienas dalykas, kurį noriu pasakyti apie kibernetinį saugumą ir apie mūsų prioritetus, kurios, apie kuriuos e, išsameu kalbės e, kolega kolega iš vidaus reikalų direktorato yra tai, kad būtina yra didinti samoningumą, būtina vykti informacinę kampaniją tam, kad mes aiškiai įtikintume visus, ypač tarpininkus. Ir aš kalbu ne, ne, ne vien apie informacinių uh, technologijų, uh, te, uh, informacinių paslaugų teikėjus arba operatorius, aš kalbu apie visus. Būtina jiems visiems labai aiškiai pasakyti, kad jie, nuo jų visų priklauso kibernetinis saugumas. Nepamirškime, jog kibernetinės, e, kibernetinės atakos gali pakengti ir mūsų ūkiui, ir ypač mažoms vidutinėms įmonėms. Dabar daug yra kalbama apie tinklo kompiuteriją ir viena iš stambiausių ES valstybių narių vienoje konferencijoje pasakė, kad reikia raginti mažas ir vidutinės e, įmonės e, plėtoti tinklo kompiuteriją, nes tai yra, būtų, tai yra dar viena ekonominė, ekonominės veiklos forma. Tačiau nepamirškime, kad jei kas nors sugalvos sugriauti e, tokius tinklus, kurių, nuo kurių priklauso mažos vidutinės įmonės, tuomet tos įmonės bus visiškai sužlugdytos. Esame matę tai filmuose. Ir paskutinis dalykas, bet e, vis tiek labai svarbus. Būtina yra užtikrinti, kad e, mūsų veiksmams pritartų valstybės narės. Ir todėl komisijos pasiūlymus jau svarstė neformalus ministrų susitikimas e, Balaton Fūredė. Šis susitikimas įvyko šių metų e, balandžio 14-15 dienomis. Ir e, pirmininkaujantį Vengriją parengė deklaraciją, kuri po to buvo perkelta į aukščiausio lygio Europos vadovų tarybos susitikimo išvadas. Ir prieš patvirtinant šias išvadas komisijos vicepirmininkė ponio Krūs parašė e, Vengrijos e, ministrų ir kitiems ministrams, jog būtina yra nepamiršti apie įsipareigojimus, kurių buvo prisijimta Balaton Fūrėde. Ir kad geriau toliau pažengusios kibernetinio saugumo srityje šalis turėtų paremti kitas valstybės narės. Taigi, taigi e, kibernetinės saugumas e, suras savo vietą Europos vadovų tarybos sustikimo išvadose, gal formuluoti nebus tokia, kokią mes siūlėme, tačiau vis tiek šis klausimas bus įtrauktas į išvadas. Ir Ir tai jau yra gerai. Mes žinome, kad kelios valstybės narės remia mūsų noram, remia mūsų iniciatyvas. Mes tuo džiaugiamės, tačiau kartu suprantame, kad, kad yra ir kitų nuomonių. Mes tiesiog norime pabrėžti, kad mažoms valstybėms narėms yra sunkiau užtikrinti kibernetinį saugumą ir todėl joms reikia pagalbos. Dar vienas dalykas. Mes pateikėme pasiūlymą apie tai, kaip galima būtų stiprinti kibernetinį saugumą, kaip galima būtų stiprinti bendradarbiavimą ir kaip galima būtų geriau apibriežti, viską apibriežti e, tam, kad galima būtų parengti tinkamą ES e, kibernetinio saugumo politiką. Ir šiame kontekste noriu paminėti. Noriu paminėti 13 direktyvos straipsnį. Ir taip pat būtina yra nepamiršti, jog reikia bendradarbiauti su šiomis šalimis ir turime dar apspręsti, kokiais pagrindais tai darysime. Dėkuoju. Dėkuoju dabar ponas. Čanski. Dėkuoju. Mano kolega pradės prezentaciją, praleisime keletą skaidrių, kad nesikartotume. O po to aš papasakosiu apie direktyvą direktyvą dėl um, kovos su kibernetinėmis atakomis. Labą dieną. Net jeigu manęs nematote, mes e, labai greitai papasakosime viską, kad nesikartotumėt, nes daug kas jau buvo pasakyta. Štai kodėl pradėsiu nuo šios skaidrės. Taigi, tai tikras sutapimas, kad besirošant šiam posėdžiui įvyko taka prieš Ispanijos policiją, prieš Citibank Group ir matote, kad buvo tų atakų ir jos vyksta kiekvieną dieną. Mekla pasakė, kad nereikėtų tikėtis, kad NATO ar karinės pajėgos perims kibernetinio saugumo klausimus. Štai kodėl aš norėčiau dabar parodyti šį The Economist viršelį, nes, kaip žinote, mes nesame atsakingi už gynybos politiką. Taigi, ko galime tikėtis iš kibernetinių nusikaltimų? Šiandien jau kalbėjome apie terminus, apie tyrimą, yra daugybė apibrėžčių e, tiek e, kibernetinio saugumo, tiek kibernetinio nusikaltimų atžvilgių. Ir dabar klausimas būtų toks, Ar kibernetinio saugumo strategija padėtų užkirsti kelią kibernetiniams nusikaltimams? Galbūt ne. Buvo paminėta fragmentacija ir tai yra vienas iš klausimų, kurį, kurios norėtų išspręsti komisija. Yra daug veikėjų, tai yra teisingumo, vidaus, gynybos ministrai šioje srityje dirba valstybėse narėse yra tam tikros institucijos, taip pat girdėjome apie tarptautinės iniciatyvas, kurios vyksta šiuo metu. Todėl reikėtų jau dabar susidaryti bendrą vaizdą. Peršoksime ir šią skaidrą ir eikime tiesiai prie komisijos veiklos. Norėčiau paminėti vieną dalyką prieš perdodamą žodį savo kolegai. Komisija. Taryba paprašė komisijos parengti e, galimybių studiją kibernetinių nusikaltimų tyrimo centras parengė strategiją 2011, 2013 metais tas e, centras turėtų pradėti veikti. Ir ta galimybių studija e, numato, ką centras turėtų daryti, kur jis bus. Ir galimybių studijos pirmieji rezultatai būtų um, pranešimo, būtų uh, ataskaitos uh, projektas. Ir tai yra gana ambicingą darbo tvarkę šiam centrui. Dabar matote grafinį vaizdą, rodantį, kaip šis centras galėtų veikti. Ir ką tas Europos kibernetinių nusikaltimų centras iš tikrųjų reiškia. Taigi yra tam tikra mozaika, tai būtų apmokymai, dalymasis žiniomis, Taip pat būtų teikiama pagrindinė informacija apie vykstančius kibernetinius nusikaltimus. Ir kai būtų pastebimas koks nors nusikaltimas, būtų pranešama apie jį, tada būtų paskelbiamas įspėjimas ir įvertinus, jeigu būtina būtų perdodami duomenys centrui, jie būtų išanalizuoti, galbūt papildyti Galbūt jie būtų panaudoti mokymo tikslams ar žvalgybai. Ir tas Europos kibernetinių nusikaltimų centras galbūt net galėtų inicijuoti tam tikrus tyrimus. Kokia yra, kokie yra pavojai? Šis centras, kaip numato ir galimybių studija, turėtų išspręsti apibrieščių klausimą. Tai yra nustatyti, kokia yra kibernetinių nusikaltimų ir kibernetinio saugumo apibrieštis. Tai priklauso ir nuo valstybių narių pastangų, nes principas yra gana paprastas. Tai, ką duodi, tą ir gauni. Jeigu valstybės narės nesuteikia informacijos Europos lygmenių, negalima pasinaudoti jokia pridėtinė verte. Be to, jau dabar yra daug užduočių, e, kurios yra numatytos ir tarybos išvadose, galimybių studija turi įvertinti, kiek iš tikrųjų galima padaryti. Na, o dabar perdodu žodį savo e, kolegai, Janski, kuris pakalbės apie teisinį pasiūlymą ir ES ir JAV darbo grupę. Dėkoju. Aš tiesiog um, pratęsiu tai, ką sakė ponas Servida. Ši ES ir JAV darbo grupė buvo aukšto lygio darbo grupė, pradėjo dirbti praeitais metais lapkričio mėnesį. Ji dirba saugumo ir nus, kibernetinių nusikaltimų klausimų srityje. Prioritetai yra interneto valdysena. Rekomendacijose jau matėme, kad reikėtų daugiau, kad reikėtų stiprinti tą valdyseną Taip pat yra domenų vardų, e, piknaudžiavimas domenų vardais yra problema, ryšiai su. Taip pat tų domenų vardų skirimas, regioniniai registrai. Visa tai yra gana komplikuotas procesas ir reikia kažkaip su tuo dorotis. Ir tai yra vienas iš mūsų darbo grupės prioritetų. O Kiti prioritetai yra kova su vaikų pornografija. Birželio 28-29 dieną susitiksime su JAV atstovais iš Teisingumo ministerijos ir valstybės, valstybių narių ekspertai taip pat dalyvaus. Mes e, svarstysime technologinius klausimus, kaip būtų galima ištrinti vaikų pornografinės nuotraukas iš interneto. Uh, Ir taip pat svarstysime kitas problemas, tai, taip pat e, karštasias linijas e, svarstysime. Taip pat kalbėsime apie Europos tarybos e, konvencijos ratifikavimą, nes devynios šalis dar neratifikavo. Visos pasirašė, tačiau devynios dar neratifikavo tos konvencijos. Ir tai visų pirma, turėtume išspręsti problemas Europos Sąjungoje. Komisijos narė Malstrom ir tarybos e, generalinio tarybos sekretorijos pavaduotojo laiškai bus išsiusti ir Dabar dėl baudžiamosios teisės instrumentų mes aptarėme įvairias tendencijas, kibernetinį saugumą, atsparumą, tų, ypatingos svarbos e, informacinės infrastruktūros apsaugą. Taip pat e, mes turėtume atkreipti dėmesį, kad ES lygių Yra tam tikros priemonės, yra tas pagrindų sprendimas nuo 2005 metų galiojantis, tai yra sprendimas dėl kovos prieš kompiuterinės atakas. Jau 20 šalių įgyvendino šį sprendimą, bent jau prieš kelius metus ataskaitą parengta tai teigia. Ir Estijoje įvykusi ataka buvo labai rimtas įvykis. Na ir dabar tos didelio masto atakos labai paplito, jos tapo tiesiog kasdienybė. Ir štai dėl ko reikėtų dirbti dabar ties naujų pasiūlymų, kuris buvo, tas pasiūlymas buvo pateiktas praeitais metais rugsėjį būtent tomis naujomis grėsmėmis e, remiantis yra pateiktas šis pasiūlymas. Dažnai kalbama apie botnetus. Tai yra instrument, botai yra instrumentai, kurie sukuria botnetus ir tai yra užkrėstų kompiuterių tinklai. Šie užkrėsti kompiuteriai vykdo atakas ir taip sugenda sistemos. Trumpai paminėsiu, koks yra komisijos pasiūlymas, e, kokios ten numatytos naujovės. Turbūt žinote, kad Teisingumo ir vidaus reikalų taryba praeitą penktadienį prieėmė bendrąjį požiūrį dėl komisijos pasiūlymo ir aš dabar pakomentuosiu šį bendrą požiūrį. Libe komitete, kuris su šiuo instrumentu daugiausiai dirba. Buvo aptarta jau du, jau kelis kartus buvo aptartas šis dokumentas ir mes tikimės produktyvios diskusijos. E, taigi šiame pasiūlyme numatomas baudžiamumas, tos e, neteisėtos įrangos naudojimas būtų baudžiamas nes didelio maso atakos yra rengiamos naudojantis įvairiomis priemonėmis, įrankiais. Ir būtų baudžiama už tokių priemonių naudojimą. Taip pat būtų baudžiama už, už neteisėtą įsikišimą į duomenis ir į informaciją ir už neteisėtą duomenų perdavimą. Neteisėtas duomenų perimimas yra uh, E, nauja savoka, kuri įtraukiama į tą pasiūlymą, nes e, kitos savokos jau galioja ir ankstesnėme sprendime. Taip pat e, siekiama stiprinti Europos baudžiamąjį bendradarbiavimą ir taip pat įtraukti įpareigojimą per 8 valandas atsakyti į, į skubius prašymus nes anksčiau ta riba nenu, nebuvo numatyta, ta, tas terminas 8 valandų. Ir taigi, jeigu įvyktų ataka, rimta ataka, reikia bet kokio atsako per 8 valandas. Gal tas atsakas ir neišspręstų problemos, tačiau reikia kažkaip reaguoti. Ir todėl būtina įtraukti tą būtinybę atsakyti per 8 valandas, kadangi mūsų manimu tas 8 valandų terminas yra gana įmanomas. Taip pat būtų pareigojimas rinkti statistinius duomenis apie kompiuterinės atakas, nes dabar ta statistika yra šiek tiek fragmentiška. Ir taip pat būtų pakeltas, būtų sugriežtintos sankcijos, įkalinimas iki dviejų metų metu minimalus, o pagal pagrindų sprendimą ta minimali riba buvo vieneri metai ir tai yra minimumas, tai yra minimali riba, tačiau mes keliame aukščiausią ribą ir todėl ta Norime, kad valstybės narės pakeltų aukščiausią ribą, kad jį būtų aukštesnė nei dviejį metai. Ir, žinoma, reikės išvelgti į vairias skirtingas aplinkybės, bet iš esmės mes keliame aukščiausias ribas ir kuo rimtesnė yra taka, tuo rimtesnių sankcijų reikia imtis numatėme tris e, sunkinančias aplinkybės. E, tai yra, jeigu atakos yra vykdomos nusikalstamos organizacijos, jeigu yra naudojama, naudojamasi botnetu tai atakai vykdyti ir ta ataka padaro didelę žalą arba užkrečia daug kompiuterių ir trečioji sunkinanti aplinkybė yra, kai ataka naudojama pavogus asmens tapatybę, nes vis dažnesnė yra tokie atvejai, jie yra vieni iš pavojingiausių, kadangi jie sumažina pasitikėjimą. Pavyzdžiui, siunčiami elektroniniai laiškai ir tokios atakos uh, įvyko prieš valstybės narės, prieš vairias ES institucijas ir žmonės patikė tais elektroniniais laiškais, o iš tikrųjų tie laiškai yra netikrai, jie yra suklastoti. Kai šie elektroniniai laiškai yra išsiunčiami, e, jūs matote laišką atsisto iš, tarkim, pažįstamo žmogaus ir prie laiškų prisektuke yra užkrėsta informacija. Jūs e, esate skatinami atidaryti tą prisektą informaciją. Ekspertai taip pat pasakojo apie atvejus, kai pačių komisijos narių tapatybė yra naudojama sukurti pasitikėjimui ir įvykdyti ataką prieš komisiją. Todėl norėtume atremti tokį veikimo būdą. Bendras požiūris priimtas penktadienį taryboje yra gana yra puikus, mes džiaugiamės Vengrijos, kaip ir mingančios valstybės pastangomis, penki mėnesiai skiriami diskusijoms taryboje, daryboms taryboje, tačiau tai vis dėlto yra kompromisinis dokumentas, tai nėra or, tas pradinis komisijos pasiūlymas. Ir mes pateikėme nuomonę dėl įvairių kompromisų. Aš dabar trumpai juos paminėsiu, nes mano manimų svarbu, kad parlamentas um, įvertintų tą dokumentą ir kompromisus. Komisija sutinka su tų e, minimalių sankcijų laikotarpiu, kuris būtų bent dviejai metai. Ir taip pat mes sutinkame su naujomis sunkinančiomis aplinkybėmis, kurios būtų įvestos į tą pasiūlymą, ypač kalbant apie atakas prieš ypatingos svarbos infrastruktūros informacijas. Yra siūlomi bent penkeri metai įkalinimo. Ir taip pat minima, kaip sunkinanti aplinkybė, įrankių naudojimasis, neteisėtų įrankių naudojimasis. Taip pat reikia sustiprinti valstybių narių bendradarbiavimą ir taip pat yra labai svarbu rinkti statistinius duomenis su šiais dalykais sutinkame. Dėl mažiau tinkamų pasiūlymų e, mums nepatinka, kad tik du nusikaltimai palikti, tai trečia, trečiame ir penktame straipsnėje minimi neteisėtas įsikišimas į duomenis ir į informaciją, o neteisėtas, neteisėta prieiga ir neteisėtas perimimas. Jie buvo palikti ir jie buvo atmesti ir taigi trečiame, nuo trečio iki šešto straipsnio Jose paminėti nusikaltimai yra susijęs su mažesniais pažeidimais. Nenorime, kad būtų baudžiami tie smulkus nusikaltimai, nes yra tokių jaunų programišių, kurie, kurių nereikėtų per daug griežtai bausti. Mes norime susitelkti ties didelio masto atakomis, kurios yra kaip nusikaltimai. Taip pat mums e, nelabai patinka, kad e, buvo atmestas straipsnis, devintas straipsnis, kuriame kalbama apie tapatybę, naudo, kitos tapatybės naudojimą. Tai yra vis um, labiau auganti tendencija. Pirmininkas sako, kad jau reikėtų baigti. Taigi, taryba, tarybos argumentas buvo tas, kad reikia bendro instrumento e, dėl asmens tapatybės vagystės. Mes manome, kad tokios atakos jos vis dažnesnės, todėl reikėtų čia rimtesnių priemonių ir galiausiai mums patinka tai, kad e, numatomas baudžiamumas, kai naudojami įrankiai, neteisėti įrankiai. Ir anksčiau tai nebuvo numatyta. Mūsų pasiūlyme numatyta, kad tik smulkus atvejai nebūtų persekiojami baudžiamojų būdu. Ir Taigi tie, kurie kasdien atakuoja informacinės sistemas, neturėtų išsisukti nuo baudžiamumo, nes šios atakos vyksta kasdien ir jos kelia grėsmę. Na, o baigdamas pasakysiu, kad Libė komitete diskusija jau įvyko Tai yra teisinis instrumentas dėl kibernetinio atakų. Jis nė, nėra susijęs su kibernetiniais nusikaltimais apskritai ir neišsprendžia tų kibernetinių nusikaltimų problemos iš esmės. Čia tiesiog kalbama apie kibernetinės atakas ir jeigu e, mes norime visiškai apriepti kibernetinius nusikaltimus, reikia kitų priemonių ir nebūtinai teisinių priemonių. Dėkoju. Dėkoju. Paskutinis klausimas, ponas Galeris. Ačiū. Aš dabar neuždavinėsiu konkrečių klausimų šiomis temomis. Aš noriu padaryti išvadą, kad visos tinkamos tarnybos, atitinkamos tarnybos žino apie visas problemas. Man buvo malonu išgirsti, kad birželio 6 dieną įvyko tarpžinybinis direktorių sustikimas apie kurį jūs kalbėjote, kai dėl tarp, na, generalis e, išras e, reikalų tarnybos e, direktorius Popovskis ten taip pat dalyvavo. Vienintelis mano klausimas ponui Vialongai yra, kokiu lygiu išorės veiksmų tarnyba toliau darbuosis šią temą. Tai negali ponas Papovskis kasdien daryti, ar ne? E, jūsų funkcijos, kaip matau, yra labai bendrai vardytos. Ar yra konkretus skyrius, ar yra vieta išras veiksmų tarnyboje, kuri dirba šiais klausimais. Ir e, kai kalbam apie galimybių studiją e, dėl centro įkūrimo, dėl jo vietos, ar mes nedubliuojame savo struktūrų, nedubliuojame darbo atliekamo komisijoje ir išras veiksmų tarnyboje, kur tas centras bus, kažkur per vidurį. Aš tikiuosi, kad tokio centro darbo rezultatas bus geras, kas su juo bebūtų susijęs. Taigi, antrinis klausimas būtų, kur jį įsteigti tik tai. Labai trumpai, kaip minėjau, Yra kelios e, tarnybos mūsų tarnyboje, kurios dirba kibernetinio saugumo klausimais. Svarbiausia yra konfliktų prevencijos saugumo politikos direktoratas, ponas Richardas Raitas, jis, jo direktoratas yra, direktorate yra saugumo politikos skyrius. Turime kibernetinių specialistų, šiuo metu dabar įdarina kaip tik daugiau e, specialistų, nes šis rytis tampa vis svarbesnė. Aš esu tik tai laikinėjantis skyriaus pareigas, postas yra neužimtas ir šiuo metu vyksta įdarbinimo procesas, galbūt vasarą ar na, vasaros pabaigoje, tai e, šis postas bus užpildytas. Ačiū, noriu padėkoti visiems pasisakymsams ir posėdis baigtas.